Uh, Rytas pradedame posėdį, patvirtinama darbo tvarkė. Mes turėjome susitikimą su Pablo de Graif. Jis neseniai buvo paskirtas e, atstovų. Dėl atstovų, dėl teisingumo perkelimo ir jisai, e, jisai pradėjo dirbti savo darbą ir jisai rūpinasi aukų apsauga bei taip pat e, konfidencialumo taisyklių laikymusi ir e, teisės viršenybės principų laikymosi. Diskusijoje su juo aš, man pasidarė įdomu, kad jisai pasakė, kad visose šitose sritise, tarptautinėme kontekste, ES yra svarbus veikėjas, bet pačioje ES dar yra spragų. Todėl galbūt kitoje Europos parlamento kadencijoje koks nors parlamentaras norės parengti pranešimą savo iniciatyvą e, šią temą, kaip mes galėtume pagerinti teisingumo politiką. Taip pat turėčiau pasakyti, kad Hudžyje 2008 metų Sakarovo premijos e, laureatas e, yra e, suimtas, jam pritaikytas namų areštas po to, kaip jisai davė Sky News televizijai interviu. Taip pat turiu paskelbti, kad Ansan Suči, Sakarovo premijos e, laureatė, spalio mėnesį e, atvyks pas mus, ji gaus Sakarovo premiją pagaliau ir um, spalio 21 dieną ji e, bus čia. Mes e, surenksime susitikimą su ją, o plenarinė sesija e, spalio 22 dieną bus susitikimas su ją taip pat plenarinėme posėdėje. Toliau dėl Bahrain, Bahreino. Ponas Alil Almasuk, didžiausios opozicijos grupės vadovas buvo rugsėjo 17 dieną e, įkalintas. Jisai e, kalėjime turės išlikti 40 dienų, kol vyks tyrimas dėl e, rugsėjo 6 dienos įvykių, kuomet opozicija surengė demonstraciją, kurioje, apie, kurioje dalyvavo apie 6 tūkstančiai žmonių. Tai mes palaikome ryšius su EIVT, kad sektume įvykius, kas toliau e, vyksta. Toliau viena iš pusi rajots narių Rusijoje, Nadežda Tolo, Tolokonikova, pradėjo bado e, streiką, jinai protestuoja prieš vergovės sąlygas e, kalėjime, kuriame jinai yra. Ir Taip pat norėčiau pasakyti, kad praėjusi kartą, kai mes, e, susi, kai mes buvome susitikę, mes kalbėjome apie e, situaciją Uzbekistane. E, e, apie priversinį darbą medvilnės plantacijose ir E, vienas žurnalistas, kuris mus informavo apie tai, mus yra suimtas, apie tai mus informavo viena ne NVO. Aš jau parašiau laišką ES specialiam atstovui Centriniai Azijai, kad jisai sektų situaciją. Tai tiek mano pranešimų, pirmininkės pranešimų. Dabar dėl diskusijų. E, Drua pakomitečio delegacijos vizitas į Afrikos sąjungą ir Etiopiją. Gaila, kad praėjusi kartą ne vieno EIVT atstovo nebuvo, todėl mes turime šiandien skirti laiko šiam klausimui. Ir aš galiu pasakyti, ką mes e, nuveikėme tos delegacijos vizito met, e, to, to vizito metu ir tą padariau praėjusi kartą, e, bet kolegos atkreipė dėmesį taip pat į alimų bado streiką. Ir mes norėtume kreiptis į ES delegaciją Disabeboje ir paklausti, kokia dabar yra situacija. Jūs tikriausiai prisimenate, kad mes planavome e, Adis Abeboje aplankyti Kaliti kalėjimą. Mes e, buvome nuvykę tenai bet e, mes taip pat norėjome sustikti su e, interneto tinklaraštininkais, kurie yra pasodinti į tą kalėjimą. Norėjome paprašyti, kad mums būtų parodytas tas kalėjimas kad, ir kad e, mums būtų leista susitikti su kaliniais. Ir taip pat buvo iškeltas toksai klausimas, kad gal ateityje ES delegacija galėtų apsilankyti tame kalėjime. Mes e, šitą prašymą teikiame e, su e, pasitarę su delegacijos vadovu, nes jis taip pat buvo nustebęs, kad mūsų nepriemė į tą kalėjimą, kad mūsų planuotas vizitas neįvyko. Uh, Taip pat ponas Visa norėjo e, sužinoti daugiau apie kaimų statybos programas e, skurdžiose kaimuose, kur gyvena klajoklių atitinkamos e, gentis ir, ir buvo paklausta jų, kokiamis sąlygomis jie norėtų kurtis kaimą. Mes dabar seksime, kaip ta programa vystosi toliau. Kai kurios nevyriausybinės organizacijos, tarptautinės nevyriausybinės organizacijos e, mus informavo, kad tų bendruomenių, tų klajoklių bendruomenių teisės gali būti pažeistos. Galbūt jūs galėtumėte pakomentuoti šitas tarptautinės ataskaitas, nes mes lankėmės ten, mes kalbėjome su vyriausybės atstovais ir buvo mums pasakyta, kad Tuo metu dar nebuvo tų tarptautinių ataskaitų, e, mums tik buvo pasakyta, kad yra rengiama nauja ataskaita, todėl gal jūs galėtumėte apie tai pakalbėti. Tai tokie būtų mūsų klausimai. O dabar e, e, pas mus lankosi ponia Gien, ji yra atsakinga už Etijopiją. Dėkoju. Atsiprašome, kad Negalėjau susitikti su komitetu praėjusią savaitę, nes nutiko nenumatytas atvejs. Suprantu, kad rūpi sužinoti jums atsakymus į jūsų srities iškeltus klausimus. Kaip žinote, vyko posėdis sausio mėnesį rengiantis komiteto vizitui. Mes stebime Etiopijoje pilietinės visuomenės padėtį, žmogus teisų padėtį. Kai dėl talemų padėties delegacija seka padėtį ir domisi šiuo klausimu, mes gavome informacijos iš tos mens šeimos. Ir dabar tas asmuo yra paskelbęs bado streiką Etiopijos vyriausybę raginame suteikti galimybę visiems aplankyti šį asmenį ir kitus kalinius. Kai dėl Liepos mėnesį panaikinto vizito gavome patvirtimą iš vyriausybės, kad vizitai kalėjimo sargubis nebuvo įmanomi. Delegat... Mes susitikome su kalėjimo administracija šį mėnesį dar, nebepamenu katrą dieną ir e, dabar žinome, kad plan, planas aplankyti šį kalėjimą tebėra, tebe egzistuoja. Dabar tikslai vizitų yra pasikeitę, nes e, norima aplankyti kalinius, o nevertinti apskritai kalinimo sąlygas. Etiopijos vyriausybės pozicija yra tokia Teigima, kad, nenori, kad e, nėra politinių kalinių šalyje ir iki šiol nebuvo duodamas leidimas aplankyti tam tikrą kalinį. Ir tai, kaip jūs sakote, yra tokia ne visai primtina situacija. Esant tokiam kontekstui, delegacija dabar turėtų žinoti, kad jeigu tikslas yra peržiūrėti kalinimo sąlygas ir padėti vyriausybei pagerinti sąlygas, tai tuomet e, tie vizitai turėtų būti įmanomi. Mes taip pat gavome informaciją apie tai, kad nuo 2013 metų pradžios um, dabar galima aplankyti kalėjimus Etijopijoje, regioninio ligmens ir kitus. Ir sąlygos iš tikrųjų pasikeitė į gerą pusę, reikšmingai. Bendrai kalbant, e, dabar yra plačiai kalbama apie kovą su terorizmu ir su vyriausybė palaikomas nulatinis dialogas. Aštuntame straipsnėje, kol kalbama politinius, apie politinius susitarimus, yra minimas šis dalykas ir įvyko susitikimas su suinteresuotų ministrų. galime pasakyti jums ir tai, kad ES ir valstybės narės ne, turi, tol, turi toliau tęsti finansavimą numatytos programos. E, Europos Sąjungos valstybės dalyvauja donoristės programoje Etijopijai, tu, ta pro, programa turi būti tinkamai gyvendinama, turi būti numatytos e, visos reikalingos sąlygos tam, kad būtų tinkamai lėšos įsisavinamos ir panaudojamos. Visose regioninėse Etiopijos valstijose ir kad būtų galima tinkamai dalyvauti numatytose programuose. Misijų metu ne, nepas, nebuvo pastebėta sistemingų žmogaus teisės pažeidimų, tačiau tam tikrų e, silpnųjų pusių buvo pastebėta ir perkeliant asmenys buvo pastebėta, kad, vien, kad pavienių pažeidimų pasitaiko. E, reikia pasakyti, kad šiaip alternatyvų skaičius yra pakankamai ribotas. Būtina, kad tikimės, kad, finis, kad finansų ministrai taip pat aptars klausimus susijusius su žmonių perkelimu ir industrializacija. Dialogas ir toliau vyks su vyriausybė ir, vis, ir žmogaus teisų organizacijomis, žmogaus teisės ir toliau bus skatinamos, tai užims didelę uh, mūsų darbų dalį vertinant e, Etijopijos pažangą. Dėkoju. Thank you. Are there further questions? Ačiū, ar yra kitų klausimų? Aš tiesiog norėčiau jūs informuoti, kad tai buvo aptarta su Afrikos sąjungos atstovų, atstovais ir jungtinių tautų e, komisija dėl ekonominio Afrikos sąjungos vystimosi ir mums buvo pasakyta, kad buvo surenktas aukšto lygio susitikimas, kuriam vadovauja e, pirmininkas Mbeki. Ir e, būtent tame aukšto lygio sustikime buvo kalbama apie finansų pervedimus iš Afrikos ir, ir e, apie finansų politiką. Ir jie taip pat norėtų informuoti parlamentą apie tai. E, Ir spalio mėnesį e, bus suteikta pirma informacija SBO e, Paryžėje, bet mes tuo metu būsime plenarnėje sesijoje Strasbūrė ir negalėsime dalyvauti tame susitikime, e, kadangi čia yra kalbama apie vystimas, vystimosi pagalbą ir finansus, tai mes pamanėme, kad mes šią temą turime surenkti klausimus ir pakviesti poną Mbeki. Ir galbūt būtų gerai, kad kas nors e, tose klausimuose iš EIVT dalyvautų. Aš žvelgiu jūsų kaiminę, galbūt ji galėtų dalyvauti. Mes e, parengėme ataskaitą raštu apie delegacijos vizitą, mes gavome komentarų, įtraukėme juos į ataskaitą ir manau mes galėsime pateikti visiems tą ataskaitą. Taigi jūs visi gausite ataskaitą raštu. Gerai, tuomet mums dar liko labai daug laiko iki 10 valandos. Padarysime pertrauką ir 10 valandą pradėsime e, posėdį. Nežinau, kodėl praėjusią savaitę ne vienas iš jūsų neapsilankė DROA komitete. Būtų gerai, kad e, visuomet, kai vyksta diskusijos, e, būtų ir EIVT atstovai. Dėkoju už apsilankymą šiandien, o dabar darome pertrauką iki 10 valandos, kuomet bus tarp parlamentinis komitetų posėdis, dalyvaujant ES nacionalinių parlamentų atstovams.

colleagues. Labą dieną, gerbiami kolegos. Norėčiau visus jūs pasveikinti. Matome, kad nacionaliniai parlamentai ir Europos parlamentai e, tikrai glaudžiai bendradarbiauja, nes matau, kad pagal parlamentarų skaičių iš nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento matome, kad net vienodas skaičius, o jūs atrodote apskritai kaip dviniai. Manau, kad tai yra geriausias įrodymas, kad Europos parlamentas nori bendradarbiauti su e, nacionaliniais parlamentais bendri per parlamentiniai posėdžiai tapo e, re, reguliarūs mūsų, mūsų komitete ir galbūt per e, paskutinį E, galbūt dėl to Vilniuje per paskutinį tarp parlamentinį susitikimą tarp Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų buvo sprendžiami tikrai svarbus klausimai ir tai yra tikrai daug žadantis dalykas. Ir e, mes e, žinome, kad užsienio politika yra e, vykdomosios valdžios atsakomybė, e, ypač kalbant apie tarybą ir valstybės narės bet um, parlamentai, ypač Europos parlamentas, pagal Lisabono sutartį įgavo daugiau um, teisėkuros ir biudžeto kompetencijų ir todėl gali mm, dalyvauti taip pat demokratiniuose procesuose. Um, ir uh, mes uh, daug nuveikėme, pavyzdžiui, kaiminystės politikoje ir derantį su tomis šalimis, kurios nori prisijungti prie ES. Pagrindinė mūsų darbo tema yra žmogaus teisės ir demokratiją. E, tai yra e, labai svarbi tema ES politikoje ir mūsų e, darbe. Ir reikia nepamiršti to klasikinio klausimo, kad nuolat reikia rasti balansą, pusiausvirą tarp užsienio politikos ir žmogaus teisės mes e, diskusijose su savo partneriais e, kalbame apie vis daugiau e, demokratijų, siekiame vis daugiau demokratijos, bet kartais pamirštame apie demokratiją savo pačių šalise. Manau, kad tai yra esminis klausimas, kurį aptarsime ir šiandien, o ką mes dar taip pat šiandien aptarsime. E, E, su mūsų žmogaus teisų pakomitečiu e, ir jo pirmininkė ponė Lochpiller. E, tai bus taip pat svarbus klausimai. Taigi, e, pagrindiniai klausimai yra žmogaus teisės ir demokratija. 2012 metai buvo labai svarbus ES politikai žmogaus teisų srityje. Pirmą kartą buvo patvirtintas vadinamasis žmogaus teisų paketas ir pirmą kartą buvo patvirtintas ES strateginis planas ir e, žmogaus teisų e, veiksmų planas. E, mūsų buvęs kolega Stavros Lambrinidis tapo pirmuoju specialiuoju ES įgaliotiniu žmogaus teisų e, klausimams ir jisai taip pat e, vaidina svarbu vaidmenį sprendžiant šiuos svarbius klausimus. Iš tiesų, tai yra sritis, kurioje ES gali labai daug nuveikti, siekdama platinti savo vertybės Ir e, taip pat mes turime e, galvoti apie savo kaiminystę tiek pietuose, tiek rytuose. Turime e, koncentruotis į darbą su savo strateginiais partneriais ir nepamiršti, kad pagrindinis klausimas turėtų likti demokratija ir žmogaus teisės. Ir tai yra pagrindiniai iššūkiai ES užsienio politikoje. Ir E, ir mes bandome strategiškai e, remti tą ES politiką. Strateginis planas reiškia, kad mes e, kalbame apie demokratiją ir žmogaus teisės, nepaisant sienų, tai yra bendras ES ir jos valstybių narių atsakomybės reikalas. ir ES dėrėdamasi su trečiosiomis šalimis, įskaitant ir strateginius partnerius, e, nuolat pabrėžia žmogaus teisų e, klausimą. Ir visos institucijos e, pagal savo vaidmenį, pagal savo kompetencijas, pagal Lisabonos sutartį e, dirba ties šiuo klausimu skirtingais lygmenimis. Šiandien mes e, bendros partnerystės ir atsakomybės dvasia aptarsime ES strateginio plano ir veiksmų plano įgyvendinimą. Aš norėčiau Jums palinkėti vaisingų diskusijų, o dabar norėčiau perduoti žodį savo kolegijai Barbarai Lochbiller. Na, aš taip pat savo ruoštų norėčiau Jūs pasveikinti šiltai atvykusius į posėdį. Na ir puiku, kad atvyko e, atstovai iš 19 įvairių valstybių narių parlamentų. Iš tikrųjų, nuomonėmis keistis turėtų būti įdomu. Norėčiau pasakyti, kad kai kurie parlamentai rengiasi rinkimams, kaip, pavyzdžiui, Austrijoje, rinkimai neseniai vyko Vokietijoje. Ir mm, kolegų iš tų parlamentų neturim, bet noriu pasveikinti e, atstovus tų parlamentų, personalo atstovus ir prašysime jiems perduoti rinkėjimus. Latvijoje vyksta taip pat įdomus dalykai. nes e, delegacija to parlamento nusileido Liežė ir turės dar iki mūsų atvažiuoti. Kalbėsime apie veiksmų planą susijusiu su žmogaus teisėmis. E, Europos parlamentas padeda stebėti, ką Europos Sąjunga veikia šioje srityje. Mes turime apsitarti, kaip keistis informacija su nacionaliniais parlamentais šią temą. Aš manau, kad geriausia bus susitelkti prie veiksmų plano ir kalbėti apie ES strategiją visiems kartu, nes visos ES institucijos, visi padaliniai turi dirbti, kad būtų tie dokumentai gyventinti. E, būtina atsižvelgti į tą numatytą naują strategiją ir turėti omenyje, kad ji galės būti gyveninta tik tada, jeigu valstybės narės jai pritars. Be abejo, E, kasgi gali būti geresnė padėtie negu jūs, kad primintų vyriausybėms, jūs savo kiekvienai vyriausybei tas egzistuojančias e, taisyklės, e, tą, tą veiksmų planą, kuris turi būti gyvendintas. Mes turime savo tarpę specialųjį atstovą Stavros Lambrinidis, kuris galės pakomentuoti tą veiksmų planą. Jis labai naudingas, ypač žvelgiant į ES išorę. Ekonominis krizės metu Būtina nuolatos pabrėžti, kad ES dalyvauja visose tarptautiniuose veiksmuose ir forumuose ir ES remia visas rytis susijusias su žmogaus teisėmis. Mums iš tikrųjų labai svarbu, kad žmogaus teisių darbo tvarkė būtų nepamiršta. Strategija ir veiksmų planas labai aiškiai apibrėžia atsakomybės rytis. Ir mums Europos parlamente, tai yra geras dalykas. Mums džiugu matyti, kiek ko yra nuveikusi Europos išorės veiksmų tarnyba. Mes stebime, ar atliekami darbai laiku, ar neatsiliekama nuo grafiko, ir mums tai yra puikia priemonė stebėjimui, ką mano minėta tarnyba veikia. Pavyzdžiui, 36 veiksmai yra numatyti ES veiksmų plane. Ten yra numatyta taip pat 97 skyriai ir mažesnės jų dalis. E, įgyvendinimas tų visų nuostatų yra taip pat labai svarbus dalykas. Valstybės narės e, turi prisėmusius tam tikrus įsipareigojimus ir svarbu, kad būtų sekama, kaip tie darbai gyvendinami ir kas dar lieka nuveikti. Europos parlamente mes rengiame metinį pranešimą žmogaus teisų tema. Mes e, e, sudarydami šį pranešimą apžvelgėme ES strategiją ir veiksmų planą ir teikiame rekomendacijas dėl pakeitimų ir geresnių gyventinimų. Mūsų kolega Kukan yra pranešėjas šią temą iš kartą ir žmogaus teisių padėties pranešimas bus pateiktas gruodį ir šiandien meloniai išklausysime jūsų pastabų, nes aš manau, kad jūs iš tikrųjų turėsite ką pasakyti apie šį planą. Mes savo šios dienos posėdį suskirstėme į dvi dalis. Pirmojoje dalyje kalbėsime daugiau apie veiksmų planą, apie e, žmogaus teisų strategiją strategiją, išklausysim Stavros Lambrinidis, jis yra specialusis atstovas žmogaus teisėms, o popietę mes labiau kalbėsime apie išorinį ir vidaus žmogaus teisės politikos nuoseklumą. Mosėdė e, dalyvaus ponas Toerman. Jis yra tarybos darbo grupės žmogaus teisių klausimų E, vadovas. Taip pat dalyvaus kolegos iš Europos komisijos, pilietinės visuomenės atstovai, iš, e, atstovai iš tarybos. Ir mes iš tikrųjų išklausysime įvairius požiūrius, įvairių pusių atstovus ir galėsime išgirsti, kaip ši strategija yra įgyvendinama. Ir taip pat tikiuosi, kad jūs visi e, gyvai įsitrauksite į diskusijas. Dabar norėčiau suteikti žodį ponui Lambrinidis, kad jis galėtų mums papasakoti apie savo darbus susijusius su strategija. Ponas Lambrinytis, ačiū, ačiū Elmarai ir sveikinu surengu šį labai svarbų posėdį. Kaip jūs abu minėjote, žmogaus teisės turi būti skatinamos visame pasaulyje, bet tam reikalinga yra partnerystė. Ir ES viduje, tarp institucijų, tai yra be abejo iššūkis pats savaime. Tačiau taip pat reikalinga partnerystė tarp valstybių narių ir už ES ribų. Parlamentai valstybėse narėse, ypač dar iki Lisabono sutarties įsigaliojimų, dažnai būdavo ignoruojami, kai reikėdavo priimti sprendimus dėl saugumo klausimų ar dėl pagrindinių teisių. Tačiau dabar nacionalinių parlamentų vaidmuo yra žymiai padidėjęs ir tai yra uh, didžiulis uh, dalykas parlamentams, todėl man jau labiau malonu čia dalyvauti. Prieš metus 27 valstybės narės, šiandien jau 28 valstybės narės priėmė žmogaus teisių strateginį planą. Ir tikiuosi, kad jūs skaitėt jau šį dokumentą. Jeigu dar neskaitėt, skatinčiau tai padaryti. Tai yra pavyzdys to, kaip 27 valstybės narės gali peržengti visus tabų, susitarti ir pasiekti aukščiausią bendrą vardiklį susijusi su tam tikra politika, kuri tradiciškai paprastai būtų gyvenama pagal mažiausią bendrą vardiklį. Mes taip pat priėmėme veiksmų planus, 97 specifiniai veiksmai buvo numatyti, jie apima ir nacionalinės valstybės narės, jie tos visos valstybės narės turės laikytis to veiksmų plano. E, Visą tai tam, kad tas planas būtų efektyviai gyvendintas. E, dokumentas yra parengtas ambicingas, tačiau jeigu jis negyvendinamas ir jeigu mes rinksimės patį žemiausią gyvenimo lygį, tik techninį lygį, tai reiškia, kad tas planas nebus tinkamai gyvendintas. Na ir galiausiai e, Europos Sąjungoje nuolatos pasiekiu žmogaus teisų tinkamą gyvendinimą. Aš sieksiu, kad jos būtų gyvenamos aukščiausių lygių, būtent dėl to ir užimu šias pareigas. Diskusijoms daug laiko nėra. Tiesiog jums nepasakosiu kažkokių bendrų dalykų, nedėstysiu bendrų pastabų apie žmogaus teisės. Norėčiau pasakyti tris svarbiausius iššūkius. Paminėsiu juos čia. Nes aš manau, kad ES iššūkiai susiduria, valstybės narės taip pat susiduria su tuo skatinamu žmogaus teisės visame pasaulyje. Taigi be jokios abejonės, žmogaus teisės skatinimas yra labai svarbus dalykas. Jeigu pagalvotume, apie tai, kokie konfliktai vyksta šiandien pasaulyje, e, kiek tenka spręsti esbo įvairių konfliktų. Ši organizacija apima daugybę šalių. Saugumas ir žmogaus teisės vienoje organizacijoje yra, yra abu sprendžiami klausimai. Ir jeigu pasižiūrėtumėte į bet kurį konfliktą vykstantį šiandien pasaulyje, pamatytumėte, kad uh, Žmogaus teisių pažeidimai dažnai yra konflikto šaknis arba žmogaus teisių problemų sprendimai dažniausiai yra susiję su galimybė išspręsti konfliktą. Ir žmogaus teisės skatinti e, ar jas tinkamai gyventi nėra kažkoks idealistinis tikslas. Tai yra būtinybė. Būtinybė, kad žmonės galėtų tinkamai gyventi, kad būtų daugiau stabilumo ir saugumo pasaulyje. Tačiau m, mm, iššūkių tebelieka ir jie, kaip jau sakiau, yra trys. Labai trumpai juos paminėsiu. Pirmasis būtų šiandien e, plačiai aptariamas dalykas. Norėčiau pasakyti štai ką. Būtina užtikrinti žmogaus teisių e, nuoseklumą. Tų iššūkių lieka dvi, du, du. E, vidaus ir išorės grėsmės kyla ar iššūkiai žmogaus teisėms. Paaiškinsiu, ką turiu omenyje. Kas yra vidaus ir išorės nuoseklumas įgyvendinant žmogaus teisės. Tai paprasčiausiai reiškia, kad mes keliaujame pasaulyje ir kalbame su tarptautinėmis organizacijomis, su įvairiomis šalimis ir, kad, ir kaip reikalavome visur, kad žmogaus keilis būtų gerbiamos, turime suprasti, kad to šalis sugrįž pas mus ir paklaus, o kaip jūs sprendžiate Romų padėtį pas save? Kaip jūs sprendžiate rasizmo apraiškų problemą atskirose valstybėse narėse? Kaip yra su ekonominės ir socialinėmis teisėmis? Kaip e, saugote pažeidžiamiausius nuo ekonominės krizės padarinių? Ir taip toliau ir panašiai. Visa tai yra labai svarbus klausimai. Ir tinkami užduoti klausimai. Aš esu buvęs Europos parlamento narys ir mes turime įkūrę specialų komitetą, kurio darbas buvo išsiaiškinti, ar Europos sąjungos valstybės nebuvo įsitraukusios į CŽV skrydžių ir kalinių kankinimo programą. Ir be abejo, šis parlamentas žino, kad niekas nėra tobulas, įskaitant ir ES valstybės. Ir jeigu mes norime būti patikimi, kai kalbame kitur, turime būti įsitikinę, kad mes pas save esame pasidarę tvarką ir kad esame patikimi pas save ES viduje. Norėčiau būti suprastas teisingai. Aš nesakau, kad dėl to, kad nesam tobuli, tai visi esame pasaulyje vienodai netobuli. Ne, tikrai taip nėra. Aš džiaugiuosi, galėdamas pasakyti, kad ES iš tikrųjų stengiasi spręsti uh, E, žmogaus teisų ar pagrindinių teisų pažeidimus, kurie kartais pasitaiko. Mes turime laisvus parlamentus, kur žmonės gali išreikšti savo nuomonę. Niekas neslepiama po kilimu, taip sakant. E, atliekami žurnalistiniai tyrimai ir niekas žurnalistų nemuša ir nesodina į kalėjimą už tai, kad jie atskleidžia visuomenės problemas. Mūsų pilietinės visuomenės yra stiprios ir galime pasakyti, kad valstybių narių lygmenių irgi vyksta labai aiškus ir konkretūs veiksmai. Mes turime įdėktus mechanizmus, kurie irgi gal ir nėra tobulė, tačiau jų dėka neleidžiama e, plisti toms problemoms ir tęstis, kaip kartais nutinka kitose šalyse, kur tų mechanizmų nėra. Taigi, kalbant apie tą nuoseklumą, įgyvendinti žmogaus teisės, valstybėms narėms tenka reikšmingas vaidmuo. Kai pasireiškia rasizmas, ksenofobijos um, apraiškos. Be abejo, svarbu tos, tas problemas spręsti. Tai ne visada yra Europos klausimus problemos. Tai yra tos problemos, kurios yra ryškesnės labiau vienose valstybėse narėse negu kitose. Problema yra svarbi, nes skatinu jūs visus, kaip nacionalinių parlamentų narius, labai rimtai stebėti šias problemas. Ne tik dėl to, kad tai svarbu yra jūsų šaliai, e, kad jinai tinkamai atrodytų Europos šalių šeimoje. Tačiau kiekviena mūsų valstybė narė yra ambasadorė ES tarptautiniuose forumuose. Kiekviena šalis pristato Europinės valstybės išoriai, tokias kaip mes įgyvendiname. Ir jeigu bent kažkas padaro kažkokį pažeidimą, nesilaiko numatytų taisyklių ir atybių, kyla problemų ir kitiems. Kitas dalykas – išorės nuoseklumas. Ar mes, kaip Europos Sąjunga, žmogaus teisų pažeidimus pasaulyje visus traktuojame vienodai? Pavyzdžiui, jeigu kokia nors A šalis padaro kažkokį pažeidimą, jinai iškart pasmeikiama, bet ar bus lygiai taip pat pasmerkiama už panašų pažeidimą šalis B. O gal mes kai kuriais atvejais pasirenkame savo favoritus ir elgiamės nevienodai panašiais atvejais. Ir čia irgi yra tas aspektas, kuris gali pakengti mūsų patikimumui, kalbant apie žmogaus teisės. Manau, kad mes ne visada elgiamės vienodai, esant panašioms sąlygoms, esant panašiems žmogaus teisų pažeidimams pasaulyje. Na, Tai yra šiaip nebūtinai kažkokiu makjaveliškų projektų išdava. Tačiau tai yra faktas ir mes turime paaiškinti, kodėl tie sprendimai gali būti skirtingi. Kai kuriais atvejais šalis yra mums draugiškesnė arba kuriai nors iš šalių narių draugiškesnė, kuri padaro pažeidimą. Ir tuomet jūs galite būti linkęs manyti, kad e, atsitiko tas pažeidimas dėl kažkokių priežasčių, bet kad tai nėra kažkoks, kažkokia pandemija, kuri graužia tą šalį iš vidaus. Kitais atvejais galbūt galima suprasti, kad ES turi labai nedaug svertų paveikti tą šalį su šalim nėra daug ekonominių santykių, šalis atrodo irgi nelabai rūpinasi savo tarptautinių įvaizdžių ir panašiai. Kitais atvejais, kita vertus, jūs galbūt galite paveikti tą šalį, nes tai yra kaimininė valstybė, jūs gal turite politinių ir ekonominių svertų vykdyti šaliai pažeidėjai tam tikrą spaudimą. Mes turime labai sekti, kad neatsirastų nenuseklumo išorės politikoje apraiškų. Be abejo, tai yra tas klausimas, kurį mums teks spręsti. Na ir galiausiai norėčiau paminėti apie vidaus nuseklumą ar nenuseklumą. Tai yra, du skirting, tai yra skirtingas dalykas. Čia iškyla klausimas, ar visi Europos Sąjungoje, Europos parlamente, komisijoje ir atskiruose komitetuose, išorės veiksmų tarnyboje, e, valstybės narės, ar visi kalba apie tą patį, kalbant apie žmogaus teisų gynimą pasaulyje. Ar mes laikomės to vidaus nuoseklumo perdodami žinę į išorę, kai vykstame į užsienį, lankomės ten su vizitu ir išvardiname ten rimtų žmogaus teisų pažeidimus, ar mes dirbame su ta šalim, kad pagerėtų žmogaus teisų padėtis. Bet kiti ES pareigūnai, pavyzdžiui, atstovaujantis Europos parlamento kokiam nors komitetui ar panašiai, nuvykę į tą šalį, sako, buvo atvykę žmonės, kurie rūpinasi žmogaus teisėmis, bet jų pareiškimai nėra labai svarbus, tvarkykim verslą, o tas žmogaus teisės kada nors. Tai reiškia, kad yra nenuseklumo. Tai nėra kažkokia nelaimė, tiesiog reikia, nėra stikinė nelaimė, tiesiog reikia dirbti visiems kartu ir siekti sėkmės laikantis strateginio plano, taisyklių. Turime žinoti, kad žmogaus teisės buvo skatinamos visur, ar kalbėtume aplinkosaugos politiką, ar prekybos politiką, kovą su terorizmu ar panašiai. Visa tai, kad būtų įgyvendinta, reikia mentaliteto pasikeitimo Europos Sąjungoje. Tai nėra paprasta, nes ne visi žmogaus teisės įgyvendino nuo senų laikų. Turime iškelti klausimą, ar mes laikomės nuoseklumo kai tenka kalbėti apie bendradarbiavimą su daugia šalimis organizacijomis, su ES taryba. Man malonu matyti jūs čia šiandien, kai tenka taip pat kalbėti su jungtinėmis tautomis, su regioninėmis organizacijomis. Ar mes bandome su to organizacijom bendradarbiauti? Mes neturime savęs pristatyti, kad čia esame Europos Sąjunga, pas mus žmogaus teisų padėtis ideali, esame tobuli ir tiek. Tiesiog turime e, kalbėti apie žmogaus teisų iššūkius ir stengtis dirbti toliau. Ne visada tai reiškia, kad mes turime nuolatos dainuoti tą pačią dainelį nieko nekeisdami. Kai kuriais atvejais galbūt e, atsiranda situacijų, kai kai kas tampa pažeidžiamesnis, kartais tenka imtis diplomatijos, kartais tenka pasisakyti tarptautinėje organizacijoje ir kreiptis į tarptautinę organizaciją, kuri yra, kuria pasitikima labiau negu manim. Bet tai nereiškia, kad mes turime niekad nekeisti repertuaro. Mes turime siekti svarbiausio tikslo - skatinti žmogaus teisų įgyvendinimą, nes priešingų atvejų e, būsime nenuoseklus vidujei. Tai štai. Ir antras iššūkis. Ir jis yra tikrai labai rimtas. Nes e, galiausiai iškyla klausimas, ar galima efektyviai taikyti žmogaus teisės visame pasaulyje. To turime siekti. O kad taip įvyktų, žmonės visose šalise turi siekti, kad taip būtų. Dėl spaudimo kartais galima pasiekti, kad jos būtų gyveninamos, bet žmonės turi to norėti, siekti, kad to žmogaus teisės būtų palaikomos. Tam reikalinga pilietinė visuomenė šalyse. Šiandien pilietinė pasa visuomenė pasaulyje patiria kartais tam tikrų išpolių. Ir dažnai tos atakos būna net neslepiamos, žmogaus teisų gynėjai areštuojami, e, kartais žudomi, kartais tiesiog rengiami išpoliai prieš juos. Tie žmonės persekiojami. E, pavyzdžiui, organizacijai atimamas finansavimas, ji nebegali veikti. E, taip pat įmamasi kitokių visokių veiksmų ir žmonės nebegali dirbti tam tikroje organizacijoje. Jeigu žmogaus teisų organizacijas verčia mus įregistruotis, tai irgi yra blogas ženklas. Pilietinė visuomenės erdvė turi būti ginama ir valstybių narių, ir visos Europos Sąjungos. Turime laikytis holistinio požiūrio, turi būti politinė parama, mes negalime vykti į šalį, nesusitikdami su pilietinės visuomenės atstovais. Ir turime padaryti viską, kad nekiltų pavojus jų saugumui. Jeigu tos pavojus nekyla, turime sutikti su jais viešai. Mes paprastai dirbame sėkmingai šiuo klausimu. Mes e, taip pat stebime teismus žmogaus teisių gynėjų. Mes tą darome pakankamai efektyviai. Niekas iš mūsų to negalės atlikti vienas, nei ambasados, nei atskiro šalis, bet jeigu bendradarbiaujame kartu, mes galime tą stebėjimą užtikrinti žymai geresnį. Nes bet kuris sistema žinos, kad mes stebime procesą, mes galime e, pateikti, sudaryti galimybės gebėjimų kūrimui, galime pateikti finansavimą prireikus. Mėly bičiuliai, e, nevyriausybinės organizacijos ir pilietinės visuomenės mūsų šalyse gali elgtis maloniai, jeigu to nori, tačiau ne visada privalo elgtis tik maloniai. Pilietinės visuomenės taisyklė yra tokia, nebūtinai turime būti tik malonus, tiesiog turime stebėti žmogaus teisų politiką, turime stebėti, ar yra žmogaus teisų pažeidimų, turime informuoti žmonės konkrečiuose vietose apie jų teisės, turime suteikti jiems apsaugą, jeigu to reikia, turime skatinti reikalingų teisės aktų priėmimą, kad būtų labiau remiamos žmogaus teisės. Visa tai nereiškia, kad kokia nors vyriausybė privalo priimti visus teisės aktus, kuriuos lieps priimti viena ar kita pilietinė organizacija. Tačiau kiekviena vyriausybė absoliučiai privalo įsitikinti, kad nevyriausybinės organizacijos gali veikti laisvai, nejausti baimės, nejausti persekiojimo ir jos turi turėti galimybę pareikšti savo nuomonę. Vyriausybės narės vietose vaidina um, labai svarbu vaidmenį. Jeigu jūsų ministrai, jūsų vyriausybių atstovai lankosi šalyje ir nesusitinka su pilietinės visuomenės atstovai, ignoruoja ją, tai vadinasi, kyla problemų. Ir štai dabar paskutinis iššūkis ir baigiu savo pasisakymą. Dabar susidūrėme su kitokio pobūdžio iššūkiais. Trečiasis rimtas iššūkis. Ir tai nėra tik ES vidaus debatų iššūkis. Tai nėra iššūkis, kurį patiria kiekviena šalis atskirai. Tai yra iššūkis žmogaus teisų padėčiai pasaulyje apskritai. Tai yra e, žmogaus teisų universalaus pobūdžio ginčiajimas. Kartais taip nutinka. Ir tai gali nutikti bet kur pasaulyje. Ir Svarbiausias argumentas yra toks. Žmogaus teisės buvo primestos kažkokio vakarų konstrukto prieš keletą dešimtmečių. Ir kodėl mano visuomenė ar kita visuomenė turi jas priimti kaip tokias, neginčiamas. Nes mano visuomenėje, galėčiau teikti, egzistuoja kultūriškai priimtos kitokios teisės. Mes laikomės tradicinių vertybių, mes laikomės religinių vertybių mes laikomės šeimos vertybių, kurios yra skirtingos negu tos tarptautinės, neva visuotinai pripažintos žmogaus teisės. Jeigu šis argumentas įsigalėtų, mes dėl to kovojame jungtinėse tautose ir kitose tautinėse organizacijoje, mes nenorime, kad būtent tas argumentas nugalėtų. Mes kovojame su smurtu prieš moteris. Mes siekime kitų tikslų. Kai kurios šalis nenori, kad New York'e būtų susitarta dėl tam tikrų dokumentų, pavyzdžiui, kurios gyda moteris nuo smurto. Mes e, nuolatos panašius mušius kariaujame. Ir manau, kad tai yra tie klausimai, kurie turi būti keliami visose valstybėse narėse, kiekviename parlamente. Mes turime į tas diskusijas visi įsitraukti. Tikiu labai tvirtai, kad žmogaus teisės nebuvo kažkoks mūšis ar paskirų religijų ar skirdimų. Tai nebuvo mūšis tarp kultūrų. Tai nėra konfliktas tarp paskirų šalių. Žmogaus teisės visada buvo e, universali kalba, kuri e, jungia atskiras šalis, atskiras religijas, kalbas, atskiras etinės grupės. Tai yra kalba prieš galingųjų relativizmą. Niekada neišgirsite, e, sakant, nukentėjusio asmens dėl žmogaus teisų pažeidimo, štai spręskite mano konkretų atvejį. Ne, jie nuolatos e, prašys e, kovoti už visų teisės. Jūs niekada neišgirsite moters, kurią muša vyras kokie nors šalyje, įskaitant ir Europos Sąjungą, sakant, Neteikite ir neginkit mano teisių, nes žmogaus teisės um, yra ne visur universalius. E, bet, pavyzdžiui, gal tas vyriškis, kuris muša žmoną, sakys, mano šeimos vertybės leidžia kartais apkulti žmoną. Tai štai. E, Maničiau, kad reikia tiesiog kovoti su tų galingųjų relativizmu. E, būtina taip pat kovoti prieš rasizmą egzistuoja pasaulyje judėjimas prieš šią rykštę. Ir tai jau vyksta keletą dešimtmečių, tai yra puiku. Ir lygiai ta pati žmogaus teisų kalba tą judėjimą įkvėpia, lygiai tais pačiais principais žmogaus teisės remiasi. Ir norėčiau galiausiai padėkoti Jums už atvykimą, ačiū, kad manęs išklausėte ir tikiuosi įdomios diskusijos. Ačiū. Thank you. Thank you, Stavros Lambrinidis. Dėkoju Stavros Lambrinidis už tokiu, tokius puikius ir aistringus pastebėjimus. O dabar suteiksiu žodį parlamentarams tiek iš nacionalinių parlamentų, tiek Europos parlamento. Jeigu norite pasisakyti, jūs turite pakelti savo kortelę. Galbūt jums reikia šiek tiek laiko e, pagalvoti, bet aš norėčiau padrasinti jūs, pasisakyti, kol renksime e, kalbėtojų sąrašą, suteiksiu žodį ambasadoriui Freuzens. Dėkoju, ponė pirmininkė. Manau, kad užsienio reikalų komiteto pirmininkas ponas Elmaras Brokas E, pasakė svarbių dalykų savo įžanginėse pastabose, kalbėdamas apie užsienio politiką ir žmogaus teises ir jų, ir jų sąryšį. Manau, kad istorija mums rodo, kad nėra tikro saugumo, jeigu nebus gerbiamos žmogaus teisės kai kada žmonės bando mm, tarsi supriešinti šiuos du dalykus. Tačiau aš manau, kad jeigu kyla problemos dėl žmogaus teisių, tai jos visuomet atspindi ir e, nesaugumo jausmą tarptautinėme konsti, konsti, kontekste. Ir mes tą matome iš dabar vykstančių įvykių. E, Todėl yra labai svarbu, kad žmonių atstovai, kad, kad parlamentarai būtų dirbtų ties šiais klausimais ir aš tikrai norėčiau pasidžiaugti iniciatyvą surenkti šiuos, šį bendrą tarp parlamentinį posėdį, kadangi šis renginys vyksta Europos parlamente. Šiandien aš norėčiau atkreipti dėmesį į E, Praėjusi rudenį e, Europos tarybos parlamentinės asamblėjos patvirtinta rezoliucija dėl ES žmogaus teisų strategijos ir veiksmų plano. Ir e, Europos taryba palaiko Europos parlamento ir Europos Sąjungos iniciatyvą ir toje rezoliucijoje pabrėžiamas nacionalinių parlamentų vaidmuo, nes ponė pirmininkė, e, ir čia atvyko labai daug nacionalinių parlamentų atstovų ir norėčiau visus juos pasveikinti. Ir e, santykiai tarp ES ir e, Europos tarybos, sprendžiant žmogaus teisų klausimus yra labai svarbus ir, kaip jau paminėjo ponas Tavros Lambrinidis, mūsų, mes palaikome glaudžius santykius ir 2007 metais buvo pasirašytas sustarimo memorandumas tarp ES ir Europos tarybos ir e, mūsų generalinis sekretorius ir ES institucijų vadovai susitikinėja ir dirba šiuo ties šiais klausimais. Mes, e, taigi vyksta susitikimai aukščiausių lygmenių. Pavyzdžiui, mūsų generalinis sekretorius e, praėjusią savaitę buvo susitikęs su Europos komisijos pirmininku Fonu Baroso. Naujos iniciatyvos, kurių jūs ėmėtės, atspindi, kad atspindi tai, kad prasidėjo nauja era ir kad prasidėjo naujo bendradarbiavimo, kitokio bendradarbiavimo laikotarpis tarp ES institucijų ir tarp mūsų institucijų. Ir e, norėčiau pateikti keletą pavyzdžių. Visų pirma, ES rodo vis didesnį susidomėjimą. E, E, svarbiomis Europos tarybos konvencijomis ir siekia jas ratifikuoti ir e, remiasi jomis savo užsienio reikalų politikoje. Tai, tai tą įrodo ir jos e, patvirtinta strategija ir atitinkamai teisi, atitinkamų teisiškai saistančių instrumentų patvirtinimas. E, čia norėčiau paminėti taip pat Budapešto konvenciją dėl e, kibernetinių nusikaltimų, toliau konvencija, e, tai vadinama Stambulo konvencija dėl smurto šeimoje, toliau konvencija dėl kovos su seksualiniu vaikų išnaudojimu ir konvencija dėl prekybos žmonėmis. Ir e, kadangi ši, šios priemonės, šios konvencijos yra ratifikuojamos ir aš e, žinau, kad ir ES vyksta tas ratifikacijos procesas, e, to, ratifikuodama šios e, konvencijas ES patikri, patvirtino ES žmogaus teisų, ES žmogaus teisų strategiją, kuri e, taip pat siekia geresnio šių konvencijų įgyvendinimo. E, Taip pat reikia kalbėti apie ES žmogaus teisų konvenciją. Ja taip pat palaikė tiek Europos parlamentas, tiek nacionaliniai parlamentai. Ir tai yra taip pat aiškus e, ženklas, kad ES yra įsipareigojusi e, siekti žmogaus teisų e, pagarbos už ES ribų. Ir ES visose savo politikos rytise siekia taikyti Europos e, žmogaus teisų strategijos e, nuostatas. Toliau dar vienas pavyzdys. Visos e, valstybės kandidatės, norinčios stoti į Europos Sąjungą, įsipareigojimai žmogaus teisų srityje yra svarbus aspektas rengiant pažangos ataskaitas. Todėl vyksta nuoseklus bendradarbiavimas tarp ES ir tokių institucijų kaip Europos taryba siekiant geresnio teisingumo veikimo. Mes matome, kad Europos Sąjunga e, m, prisideda prie Europos tarybos darbo ir e, Tas vyksta taip pat ir aukščiausiame lygmenyje ir mes matome to e, vaisingo e, darbo rezultatus. Ir čia reiktų paminėti pono Stavros Lambrinidis veiklą, aš norėčiau jį uh, labai palaikyti ir palaikau visada, nes jis yra ES e, balsas, kuomet yra ginamos pagrindinės vertybės pasaulyje. Norėčiau padėkoti jam už įsipareigojimą bendradarbiauti su mūsų institucija. Mes manome, kad toksai pagilintas, sustiprintas bendradarbiavimas tarp įvairių institucijų gali padėti e, įgyvendinti naujausią e, ES strategiją dėl pagrindinių teisių. E, Europos taryba e, seka situaciją, e, susirašinėja su Europos komisijos pirmininku Baroso. Ir taip pat norėčiau informuoti visus, kad mūsų generalinis sekretorius praėjusią savaitę Strasbūrė susitiko su Europos e, parlamento nariu Mišel, kuris yra, Lui Mišel, kuris yra šios iniciatyvos pranešėjas E, Europos parlamente ir mes darome viską, kad sustiprintume ES pajėgumus siekiant e, teisės viršenybės principų ir žmogaus teisų įgyvendinimo. Taip pat turime pabrėžti, kad reikia daryti viską, kad nesidubliuotų, nepersidengtų veiksmai. Todėl yra labai svarbu e, žinoti, kokios rekomendacijos jau dabar yra vykdomos. Todėl yra labai svarbu, kad ir visos ES valstybės narės e, e, veiktų šioje srityje, nes jos taip pat priklauso toms tarptautinėms organizacijoms ir yra labai svarbu, kad tam tikros nuostatos būtų teisiškai saistančios. ir manau, kad visiems kartu bendradarbiant pavyks spręsti pro, svarbės problemas. Dėkoju, ponė ambasadoriau. Dabar suteiksiu žodį ponui Horegvi Antondo iš Ispanijos parlamento. Ačiū. Taip, būtent Ispanijos parlamento vardu norėčiau jūs kreiptis. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti Europos parlamentą ir padėkoti jiems už mūsų pakvietimą į šį posėdį. Taip pat norėčiau padėkoti Stavros Lambrinidis už įsitraukimą į šį bendrą darbą. Taip pat dar norėčiau paminėti vieną žmogaus teisų strategijos tikslą. Tai yra susiję su pagrindiniu mūsų e, gyvenimo subjektu. Ne vien tik tai vyriausybė ar pilietinė visuomenė gali kažką nuveikti e, žmogaus teisų srityje. Globaliosios ekonomikos subjektai, įmonės gali taipogi e, daug ką nuveikti. Įmonės veikiančios visuose pasaulio kampeliuose. Yra įsitraukusios į e, kasdieninį nesiskaitimą su žmonių, žmogaus teisėmis. Ir tai e, socioekonominėje terpėje labai paplitęs reiškinys. Labai daug yra problemų susijusių su žmogaus, pagarbą žmogaus teisėms įmonėse įvairiose pasaulio šalise. Stavros mane labai stebina, kad į ES darbus nėra įtraukiamas principas, kurį jungtinės tautos naudoja. Jungtinės tautos yra nustačiusios tris principus, kurių, kurie yra taikomi vyriausybėms bei įmonėms. Tai yra daroma siekiant užtikrinti pagarbą žmogaus teisėms. Štai, pavyzdžiui, tekstilės, kasybos pramonės, pervežimo srities įmonės, uh, turi vis, palaiko vis kompleksiškesnius santykius su žmogaus teisų sritimi. Jungtinės tautos mums pateikė šį puikų ir tokį instrumentą, be kurio neapsėsime. Dabar tas instrumentas tapo universaliai visuotinai taikomu, taikoma priemonė, visame pasaulyje taikoma priemonė. Ir tai yra daroma visose kultūrinėse bei religinėse terpėse. Štai pateiksiu pavyzdį. Tai, kas nutiko tekstilės pramonės įmonėse Bangladeše. sugriuvo pastatas. 1500 žmonių žuvo. 2000 sužeistųjų. Jeigu dėl to būtų kreiptas į Los Andželo, Madrido ar New Yorko teismus, situacija būtų visai kitokia, juk žmogaus teisės buvo visiškai pamintos čia. Aš manau, kad visose pasaulio teismuose galima turėtų uh, būti galima apskūsti tokius pažeidimus ir tik tai taip mes tikrą kokybinį skirtumą šioje srityje padarytume. Dabar kolega kalbėjo apie sistematinį ir bendrąjį tų principų taikymą įgyvendinant žmogaus teisės per teisės aktus. Be jokios abejonės tai egzistuoja nemažojame skaičiuje valstybių. Taigi dabar kyla klausimas, kodėl šis jungtinių tautų principas neįkvepia Europos įmonių, tų įmonių, kurios vykdo veiklą kitose negu kad savo šalise. Kodėlgi tos įmonės nesilaiko žmogaus teisų kitose šalise negu kad savo kilmės šalis. Ir tik tai taip, manau, to pasiekus mes galėtume e, užtikrinti socialinės žmogaus teisės. E, dėkoju, galiu Jūs patikinti, kad čia Europos parlamente mes rengiame netgi du pranešimus dėl verslo ir žmogaus teisų, taigi mes stebime situaciją ir jungtinių tautų rekomendacijose. E, rekomendacijos mums yra labai svarbios, mes nuolat kalbame apie tai, kaip galėtume uh, sustiprinti tas jungtinių tautų rekomendacijas, nes kol kas e, esminė problema yra ta, kad e, tos rekomendacijos nėra teisiškai privalomas. Mes taip pat e, rengėme pranešimą dėl korupcijos ir žmogaus, žmonių tei, žmogaus teisų ir mes ten taip pat didelį dėmesį skiriame įmonių vaidmeniui šiame kontekste. Dar yra e, du kalbėtojai norintys pasisakyti. E, E, o paskui suteiksiu žodį EIVT. Dabar suteiksiu žodį ponui e, Donskiu, jis yra iš Lietuvos. Koju, ponė pirmininkė. Na taip, aš galiu pritarti daugeliu dalykų, kuriuos paminėjo Stavros Lambrinėdis. Sveikinu Stavros atlikusi puikų darbą, tačiau aš manau, kad tas darbas yra iš tikrųjų labai e, su daug niuansų, labai sudėtingas ir komplikuotas. E, Pirmiausia, norėčiau pasveikinti jūsų minėtą holistinį požiūrį ir tai, jog pabrėžiate, kad žmogaus teisės yra labai svarbus siekiant daugiau stabilumo ir saugumo pasaulyje. Vietoj to, kad tiesiog bendrai aptartumėte žmogaus teisių padėti romantiškai ir idealistiškai, jūs pripažįstate, kad taip nėra visame pasaulyje. Džiaugiausi girdėdamas tai, kad jūs pabrėžėte nevyriausybinio organizacijų ir pilietinės visuomenės vaidmenį. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į skirtumus, kurie egzistuoja tarp įvairių nevyriausybinių organizacijų. Stebėti žmogaus teisių padėti pasaulyje, savo šalyse yra būtina ir čia egzistuoja ir tokių nevyriausybinių organizacijų, kurios prisijaukino režimai ir kurių vaidmuo mm, ginant žmogaus teisės yra labai nereikšmingas. Yra žin, tokių organizacijų. Ir tiesiog egzistuoja kišeninės nevyriausybinės organizacijos ir svarbu, kad tos kišeninės e, liktų nuo šaly, o būtina bendrauti su tomis, kurios e, stengiasi kovoti su režimu, kurios stengiasi atspindėti tikrą žmogaus teisų padėtį. Aš manau, kad mes turime išlikti ištikimi savo pozicijai Ir turime nuolatos pabrėžti būtinybę ginti žmogaus teisų aktyvistus, žmonės, kurie kovoja už žmogaus teisų gyvendimą visame pasaulyje. Aš manau, kad mes už tų žmonės esame atsakingi. Turime ne tik rodyti jiems pagarbą, turime ne tik jautriai kalbėti apie juos, bet turime e, tą žmonės realiai saugoti, nes ir Kinijoje, ir Rusijoje, ir daug kur tie žmonės iš tikrųjų patiria spaudimą. E, Ir mums tenka užduotis apsaugoti tuos žmonės. Aš manau, kad daugiau bedradarbiavimo reikia e, su įvairiomis organizacijomis, su žmogaus teisų gynimo organizacijomis. Tam reikia bendradarbiauti su rašytojais, akademikai, su įvairiais rašytojų centrais. Ir nebus niekad per daug kartoti, kad žmogaus teisų padėtis nesu, kur nors nesuteikia teisės elgtis selektyviai. Problemų su šios rytyje yra daugelį valstybių, skaitant ir pačiose demokratiškiausiose. Nebūtina pulti tų šalių dėl šių priežasčių, kurios mums nepatinka. Ir dėl to aš ir sakau, kad yra universali kalba, kuri leidžia sugėdinti tam tikrą šalis ar režimus, e, kurios nori tarptautinio pripažinimo E, tuo pačiu neužtikrinamos pagarbos savo piliečių teisėms. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkė ponui Dunskiui. Kristina Do Pietro iš Italijos senato nori kalbėti, prašau. So, please, okay. sì. eh, grazie signora Presidente, illustri colleghi. Ačiū, pirmininkė. Gerbiami kolegos, labai džiaugiuosi galėdama čia būti, dalyvauti šiame posėdėje ir aptarinėti tokius svarbius ir prioritetinius klausimus įvairioms šalims. Penkių žvaigždučių judėjimas labai susidomėjęs yra šiuo ambicingu projektu. ES turi ir toliau likti žmogaus teisų gynybos avangardę. Su dideliu susidomėjimu sekėme žmogaus teisių paketo patvirtinimo klausimą. Nepaisant to, kad Europos, Europos Sąjunga, tiesą sakant, šiuo metu susiduria su rimtomis ekonominis problemomis, su ekonominė krize, krize ir dėl to mes neturime priemonių užpildyti tai spragai dabar tarp atotrukiai tarp vyriausybės ir piliečių reikia Europoje realiai įgyvendinti šį strateginį planą. Na dabar dėl to strateginio plano, tai veiksmų konkrečių, tai jie yra būtini įgyvendinti, nepaisant e, tų rimtų ekonominių problemų. Taigi, pradedant bet kokius veiksmus, reikia galvoti apie praktinį priemonių įgyvendinimą, nes e, jeigu taip nebus, tai ko gero, tai bus tik tai intelektinė teorinė veikla visiškai atitrūkusi nuo realaus pasaulio ir realių problemų. Šie klausimai yra susiję su labiausiai pažeidžiamomis visuomenės kategorijomis. Reikia elgtis pragmatiškai, kaip kad jau buvo pasakyta veiksmų plane. Valstybės narės turi parengti nacionalinius planus tam, kad būtų parengti bendrėjų orientaciniai principai. Penkių žvaigždučių judėjimas e, remsis visomis priemonėmis, turimomis priemonėmis, tam, kad Italijos vyriausybė pradėtų įgyvendyti nacionalinį veiksmų planą, kaip kad tai yra numatyta atlikti e, remiantis Junktinės karalystės pavyzdžių. Dėkoju, norėčiau priminti, kad Junktinė karalystė e, Junktinės karalystės nacionalinis parlamentas yra matyti vienintelis, kuris patvirtino nacionalinį veiksmų planą dėl e, verslo ir žmogaus teisių. Na ir e, diskusijų pabaigai norėčiau suteikti žodį Anai Gomeš, bet dabar jos nematau, tai gal vėliau jai suteiksime žodį ir mes nuolat e, bendraujame su žmogaus teisų organizacijomis ir čia yra žmogaus teisų atstovų, e, jie yra iš Briuselėje įsteigtų e, NVO ir norėtumėm suteikti žodį joms. Iš pradžių Lotte Leifrit. Dėkoju. E, dėkoju už tai, kad suteikėte mums galimybę pasisakyti šiuose svarbiuose klausimuose. Mes laukiame uh, daugiau tokių klausimų, kuriuose dalyvautų ir Europos parlamentas, ir nacionaliniai parlamentai. Ir būtų e, juose ieškoma, kaip būtų galima geriau e, įgyvendinti žmogaus teises pasaulyje ir čia Europos Sąjungos viduje. Aš e, galiu pritarti tam, ką pasakė specialusis žmogaus teisų įgaliotinis Stavros Lambrinidis. Jisai pabrėžia, kad šitas žmogaus teisų uh, E, paketas buvo rezultatas e, kolektyvinio darbo, rezultatas ir, ir e, jo, jis, to rezultato nebūtų atsiradę be šio Europos parlamento veiklos, be nacionalinių parlamentų aktyvios veiklos ir be pilietinės visuomenės atstovų ir nevyriausybinių organizacijų iniciatyvos. Mes, kai suvienijome savo pajėgas, E, pasiekėme šio ambicingo rezultato. E, ponas Stavrosas mums priminė ir tai, kad e, dabar mūsų laukia sudėtingesnė dalis šitos, šitos strategijos įgyvendinimas. Ir mes turime vėlgi kolektyviai dirbti, mums reikia kolektyvios jėgos, bend, apjungti savo jėgas, ES ir valstybių narių jėgas. Dabar norėčiau pateikti keletą konkrečių pavyzdžių, e, mūsų, konkrečių mūsų pasiūlymų, kaip mes galėtume bendradarbiauti. Aš e, nekalbėsiu visų penkių minučių apie tuos kažkokius e, principus, ko, o, koncentruosios į kelias konkrečias pastabas. Europos parlamentas yra parengęs ir patvirtinęs labai daug griežtų ir svarbių rezoliucijų ir Europos parlamentas e, e negalėtų pasiūsti tos svarbios rezoliucijų žinios be nacionalinių parlamentų pagalbos. ES žmogaus teisų strategija ir veiksmų planas be kitų dalykų mini e, ir tai, kad ES e, nuolat kelia žmogaus teisų klausimus bendraudama su strateginiais partneriais. Manau, kad e, tarsi toks išbandymas būtų toks, kaip ES ir jos valstybės narės palaikys žmogaus teisų aktyvistus ir kaip jos kišis į tokius atvejus, kuomet yra pažeidžiamo žmogaus teisės, pavyzdžiui, Kinijoje ir Rusijoje. Tai yra du, du pagrindiniai Europos strateginiai partneriai, bet tuo pačiu tai yra dvi pagrindinės žmogaus teisų pažeidėjos. E, e Svarbu, kad mes visi dirbtume iš vien, E, tačiau e, yra tam tikrų e, problemų. Šiuo metu mes dar dainuojame ne vienu balsu, skirtingais balsais ir dažnai EIVC, EIVC veiksmai skiriasi. Taigi, ką reikia padaryti? Manau, kad būtų labai svarbu, o Europos parlamentas jau prieš metus ir paragino tą daryti ir tai tą kartojo savo rezoliuciją, mes turime E, sulaukti iki šių metų pabaigos griežtų užsienio reikalų tarybos e, išvadų, kuriuose būtų kalbama apie šios strategijos įgyvendinimą ir, kaip, e, ir apie tai, kas bus daroma su žmogaus teisų gynėjais Kinijoje ir aktyvistais Kinijoje ir Rusijoje. Ir jeigu ES užsienio reikalų ministrų taryba parengtų tokias išvadas, tai tai galėtų būti bendras pagrindas, e, kuris reikštų, kad kiekvienas gali padaryti daugiau negu tose išvadose, bet negali padaryti mažiau. Niekas neturės teisės vykti į Kiniją ir Rusiją, neatstovaudamas tos, tos bendros žinios. Mes turime daryti viską, kad sustiprintume savo pajėgą šioje veikloje. Jeigu jūs e, visi galite pasakyti, kad aš tiek kaip privatus asmuo, taip kaip politikas e, noriu perduoti šitą Europos Sąjungos e, žinę, tai, e, tai tai būtų labai svarbus dalykas. Ir tuo pačiu partneriai Kinijoje ir Rusijoje negalėtų taip lengvai nepaisyti tų to, to, to signalo. Taigi mums reikia e, užsienio reikalų tarybos išvadų, kad e, būtų galima aiškiai siūsti signalą, kad visi tą vieningai darytų ir mes to nepasieksime be e, tikros e, nacionalinių parlamentų pagalbos. E, Aš tikiuosi, kad galiausiai mes sulauksime kažkokios rezoliucijos, e, kurioje jūs, parlamentarai, tautų, tautų išrinkti politikai, e, kažką bendro parašysite. Taip pat manau, kad mes galime ir atitinkamai dirbti su tomis šalimis, kuriuose yra problemų, kuriuose yra e, kažkokių spręstinų dalykų. Bahreinas vien, yra viena iš tokių šalių. Jis dalyvavo aktyviai arabų pavasario judėjime, tačiau joje neįvyko teigiamų pokyčių. Kalbant apie Bahreiną, e, tie, kurie e, dalyvavo taikiose demonstracijose, kovodami už savo ateitį ir savo E, e, šalies ateitį sumokėjo už tas taikės demonstracijas didžiulę kainą. Jie dabar yra įkalinti. E, trys iš tų įkalintų asmenų yra ES piliečiai. Ir Abdul Al-Havadi yra e, Danijos pilietis, o jo dukra dėl to taikaus proceso, pro, protesto taip pat yra įkalinta. Taigi, e, E, mes turime daryti viską, kad e, tie žmonės, kurie e, taikiai protestuoja ir taiskiai kovoja už savo teises, nebūtų kalinami Bahreinė. Taigi mes turime rasti kažkokį būdą, kaip mes visi kartu paveiktume Bahreiną. Du iš tų asmenų yra nuteisti iki gyvos galvos. Taigi mes kol kas dar nepasiuntėme iš ES kažkokio griežto signalo, griežtos e, žinios, kad kuri padary, padarytų įspūdį Bahreinui, kad jis pakeistų savo elgesį. Ir manau, kad būtų labai svarbu, kad ES pasiūstų aišku signalą, kad e, žmogaus teisų aktyvistai būtų paleisti iš kalėjimo ir e, kad Bahreinas pradėtų dalyvauti žmogaus teisų dialogę. E, taip aš toj baigsiu. E, dar norėčiau vieną dalyką paminėti, nes nežinau, ar dar gausiu žodžio. Yra toks nesutarimas ES dėl demokratijos deficito ES E, kalbant apie užsienio reikalų politiką, mes žinome, kad e, politika yra. Politiniai sprendimai yra priimami e, valstybėse narėse ir e, tačiau turime taip pat kalbėti apie tai, kad mūsų užsienio reikalų ministrai nebe, nebendradarbiauja, mes nematome to bendradarbiavimo rezultatų Europoje. E, ir tai būtų labai svarbu, e, ypač kalbant apie šios strategijos įgyvendinimą. Būtų labai svarbu, kad e, užsienio reikalų ministrai pasakytų, kokios yra jų intencijos ir kokie yra įsipareigojimai. Dėkoju, dabar labai griežtai ribosiu laiko limitą, nes mes dar norėsime išgirsti Stavroso Lambrinidžio išvadas. Dabar suteiksiu žodį, žodžiu, e, ponui Forrest iš Frontline Defenders. From, um... Ačiū, ponė pirmininkė. Aš esu iš mažiau žinomos organizacijos. Mes esame žmogaus teisų gynimo organizacija. Mes paminėjome 2012 metų Sakarovo premijos laureato sukakti. Ponas Donskis kalbėjo, kad būtina, kad valstybės narės ES globotų e, žmogaus teisų gynėjus. Tie žmonės yra iš tikrųjų tie, kurie nuolatos yra savo režimų taikinys, štai kad gina žmogaus teisės. Keletas dalykų yra svarbus su veiksmų plane. E, ypač svarbu kelti žmogaus teisų gynėjų apsaugos klausimą. Noriu e, paminėti ir pono Brokas. Savo vaidinėse pastabose jisai sakė, kad reikia dalintis atsakomybę. E, ir veiksmų plane būtina atspindėti, kad verslas yra svarbus dalykas, bet ne pats svarbiausias, neturi vykti žmogaus teisų sąskaita. Nacionaliniai parlamentai, kaip ir Europos parlamentas, čia gali suvaidinti esminį vaidmenį, pastovėjant vyriausybės, imtis veiksmų, ginant žmogaus teisų, gynėjus gerinant jų padėtį. Ir be abejo, rezoliucijos yra svarbus dalykas. Jos įgalina ambasadas veikti, galima renkti susitikimus su partneriais, galima parašyti susitikimus su žmogaus teisų gynėjais, išklausyti jų poreikių, galima bendradarbiauti su vietinio ligmens nevyriausybinėmis organizacijomis, būtina susitikti su žmogaus teisų gynėjais, kad vyksta jūsų sostės ir į Briuselį. Ir Strateginės partnerystės kontekstas ir sustarimai turi padėti mums tuos veiksmus įgyvendinti. Galbūt reikėtų pateikti papildomų rekomendacijų, kokias septynės, pabandysiu kuo praktiškiau tai išdėstyti. Po Lisabono sutarties įsigaliojimo valstybės narės turi daugiau galiojimų ir galėtų e, žmogaus teisių padėtimi labiau rūpintis valstybių E, o ambasados galėtų būti tas kontaktinis punktas, kur gali ateiti žmogaus teisų gynėjai, pranešti apie žmogaus teisų pažeidimo atvejus. Kol kas čia ne viskas veikia sklandžiai. Vyriausybės turėtų ambasadose e, paskirti tam tikras vietas, kur būtų galima susitikti su tais žmonėmis. Čia mes kalbame ne tik a, apie kažkokius patrikus įdus, kalbame apie dalymąsi atsakomybę. Antra, jūs kalbėjote apie tai, kad buvo priimta speciali rezoliucija, kurios tikslas yra apsaugoti žmogaus teisų gynėjus. Žinau, Vokietijos atveju ir Belgijos atveju, kai tos dokumentai buvo naudingi. Biudžeto mažinimas dėl vyriausybės problemų patiriamų nepadeda geriau jaustis nevyriausybinėms organizacijoms. Reikėtų vystyti tokias, tokius vadinamosius dvinių projektus, kurie padėtų geriau ginti šaukos teisių e, gynėjus, ypač kai bent vienas iš jų patiria kokį nors e, stipresnį spaudimą. Trečia, pirmiausia, Europos parlamentas, nacionaliniai parlamentai turėtų parengti e, tinklą tam tikrą, kad būtų galima patremti tuos žmogaus teisų gynėjus, kurie patiria riziką. Juos reikėtų remti ne tik per tą dvinių iniciatyvą, bet remti ir kitais būdais, įkūrus specialių, specialų tinklą. Dar vienas dalykas – kova su terorizmu. Briuselėje vyksta renginys šią temą, kur susirinka žmogaus teisų gynėjai iš viso pasaulio, tas renginys vyksta Briuselėje – Ir tai turėtų būti tas renginys, kuris skirtusi nuo Sakarovo premijos teikimo. Tai ten turėtų būti primama pabaigoje tų renginių rezoliucija, turėtų būti kalbama apie žmogaus teisų gynimo padėtį pasaulyje, apie gynėjų poreikius. Na ir galiausiai. Galbūt galėtų būti panaudoti socialiniai tinklai ar vietinė žiniasklaida, tam, kad būtų galima pasiekti viešąją vis nuomonę tose šalyse, kad e, šalies žmonės žinotų apie žmogaus teisų gynėjus ir tikrai jų padėtį. Mes paskelbėme neseniai vadovėlį, e, kur pasakyta, ko gali tikėti žmogaus teisų gynėjai iš ES ir valstybių narių. Mes tiesiog duodame jiems tam tikrų nuorodų, kaip gali jie su mumis susisiekti ir kuo mes jiems galime padėti. Ačiū. Dėkoju, dėkoju už tokias išsames rekomendacijas. Norėčiau pasveikinti Mienmaro parlamento delegacijos. Ji taip pat seka šias diskusijas. E, šiuo metu vyksta E, tarp parlamentinis e, komitetų posėdis dalyvaujant ES nacionalinių parlamento atstovams. Prieš suteikdama žodį Stavrosui Lambrinindis norėčiau pasitikslinti, ar aš teisingai supratau, kad e, žmogaus teisų tinklas, organizacijų tinklas jau pradės veikti Europoje. Dėkoju, aš esu uh, iš Danijos žmogaus teisų institucijos. Oh, this one, sorry. My name is Jonas Kristoffersen, I'm the director of the... A, aš esu Danijos žmogaus teisų instituto atstovas ir aš būtent atstovauju tą žmogaus teisų organizacijų tinklą, kuris buvo inicijuotas šiais metais. Vienas pagrindinių mūsų uždavinių, kuris įgyvendinamas ir per šį tinklą, yra bendradarbiavimas su nacionaliniais parlamentais. E, praėjusiais metais, 2012 metais, e, mes patvirtiname e, bendradarbiavimo su nacionaliniais parlamentais principus jūs tikriau daugumą iš jūsų e, e, turite dabar interneto ryšį ir galite tiesiog per Google įvesti Belgrad Principles. Ir suprasite, kokie tai yra tie principai. Ir to tinklo esmė pabrėžti, kad nacionaliniai parlamentai yra labai svarbus Europinėme ligmenyje ir mes dabar įsteigėme savo biurą, savo atstovybę Briuselėje, kad būtume arčiau ES institucijų ir e, visų organizacijų. E, Taip pat dar norėčiau paliesti vieną klausimą. Yra labai svarbu, kad žmogaus teisų e, institucijos gautų finansinę paramą. Man atrodo, e, dabar yra 12 valstybių narių, kuriuose veikia žmogaus teisų atitinkami institutai o e, septynios iš, val, iš valstybių narių netgi paskatino kitas valstybės narės įsteigti tokias įstaigas. Ir galiu pasakyti, kad kartais yra labai sudėtinga, kodėl Europos Sąjunga e, skatina kitur steigti žmogaus teisų organizacijas, nors tai nėra padaryta pačioje Europos Sąjungoje, ne visose jose valstybėse narėse. Aš pabandysiu kalbėti trumpai, ponė. galiu pa pasakyti vieną tokią trumpą rekomendaciją. Aš norėčiau visiems, kurie čia dalyvauja šiuose klausimuose, pasvarstyti, rimtai pasvarstyti, kaip galėtų žmogaus teisų organizacijos sustiprinti savo veiklą visose ES valstybėse narėse. Ir norėčiau paprašyti jūsų pasvarstyti, ar būtų galima E, įtrau, patvirtinti e, kažkokį reglamentą, direktyvą ar kitą teisės aktą, pagal kurį e, būtų verčiamos valstybės narės teikti žmogaus teisų organizacijas. Ačiū. Thank you, Mr. Christ Dėkoju, ponia Kristofisen, Stavrosai. Viena parlamentarė norėtų Jums užduoti klausimą. Yes. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ha dicho en esta sala es la que Manau, kad e, vienas iš svarbiausių išgirstų šiandien klausimų būtų e, problemus, dėl kurių e, kyla sunkumų įgyvendant bendrasias programas, bendruosius veiksmus. Kai kurios šalis labai didelį dėmesį skiria mūsų rekomendacijoms, ypač tarptautiniai tribunolai. Tarptautiniai tribunolai priima sprendimus dėl žmogaus teisų pažeidimų ir labai dažnai e, mes esame pasmerkiami dėl tokio arogantiško požiūrio, dažniausiai tai būna vyriausybės ar e, ekonominiai subjektai. Taigi reikėtų mums dabar mažiau individualistinio ir mažiau suinteresuoto požiūrio laikytis norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į moterų ir mergaičių veiklą e, karinių ginkluotų konfliktų atveju. Labai dažnai e, išprievartavimai yra naudojami kaip karo ginklas. E, na, be jokios abejonės, apipjaustimai bei priverstinės vedybos taip pat mus neramina. NVO veikia tose šalise, kur yra tokių reiškinių Na, o ES misija būtų paskatinti šias šalis tam, kad jie labiau apsaugotų moteris ir mergaitės. Moteris ir mergaitės nėra saugomos. Gerbiamas ponė Lambrinidi, kaip Europos parlamentas gali padidinti spaudimą toms šalims, tam, kad juose būtų laikomasi geriau laikomasi žmogaus teisų? Ačiū. Dėkuoju, dabar sutiksiu žodį jums, galbūt penkioms minutėms. Dėkoju. Daugiau ir neprireiks. Noriu padėkoti visiems ir gaila, kad turiu išvykti. Tačiau pabandysiu atsakyti tos keletą klausimų labai trumpai. Iš tikrųjų, iššūkis yra didžiulis. Turime išsiaiškinti, kokius turime svertus ir kaip juos naudoti. Bet juos visada panaudoti yra verta, gydant žmogaus teisės. Yra šalių, kur pinigai nėra svarbiausia. Tačiau šaliai, pavyzdžiui, gal rūpi labai jos tarptautinis įvaizdis. Jiems galbūt nerūpi jūsų pinigai, bet jiems gal rūpi kokios nors kitos valstybės narės pinigai. Arba, pavyzdžiui, valsy... E, Europos Sąjungos pinigai. Būtent dėl to labai svarbu su šalimis diskutuoti, mastant ne tik apie Europos Sąjungą, bet būtina sustiprinti mūsų, taip sakant, bendras pajėgas, kad kartu dirbtų valstybės narės su Europos Sąjunga kartu. Dėl istorinių priežasčių, dėl lingvistinių priežasčių ir visokių kitokių tas bendradarbiavimas gali būti labai naudingas. Ir būtina labai stipriai kartu visiems veikti derinant veiksmus, kad pasiektume rezultatų. ES negali tokiais atvejais nusiplauti rankų ir pasakyti, žinot ką, kalbėkit su viena ar kita šalimi apie žmogaus teisų gynimą, arba šalis negali nusiplauti rankus, palikdama tai tik ES ryčiai. Mes esame svarbus ekonominiai veikėjai. Daugeliu šalių tai yra svarbu. Ir dėl to galime paveikti žmogus teisės, žmogus teisų padėtį. Ir aš manau, kad tas tie bendri veiksmai, tas toks smūginis veikimas kartu gali būti labai naudingas. Mes tuo būdu galime pasiekti labai rimtų rezultatų bendradarbiavimus su nevyriausybinėmis organizacijomis. Kalbant apie kitus klausimus, norėčiau dar paminėti ir verslą, ir žmogaus teisų klausimus, nes negrįžau iš Kinijos. Kinijoje man susidarė įspūdis štai koks vyko apalaus savo diskusijos tarp Europos Sąjungos ir Kinijos įmonių ir atskirų žmonių ir taip, ir taip pat akademinio pasaulio atstovų vyko diskusija apie žmogaus teisės. Įdomu buvo pasižiūrėti, kaip veikia ES įmonės Kinijoje. Ką galėtų nuveikti mūsų įmonės veikiančios Kinijoje, kad pagerėtų žmogaus teisų padėtis. Ir kaip galėtų veikti Kinijos įmonės, kurios dirba gal trečiosiuose šalyse ir kaip jos galėtų užtikrinti, kad žmogaus teisės tose šalyse nėra pažeidžiamos, įskaitant ir darbo teisės nuostatas. Mes labai pabrėžėme šiuos aspektus. Europos parlamentas davė įkvėpimą šitai visai veiklai. Buvo parengtas pranešimas, jūs kalbėjote apie kitus nuveiktus darbus taip pat. Visą tai rodo, kaip e, parlamentai gali siekti rezultatų šiose tie. Kaip teisingai paminėjo Elmaras, Europos parlamentas nedaug turi galių, bet turi nemenkai netiesioginių ryšių visokių. Savo šalyse e, Parla, parlamentus taip pat galite skatinti, kelti diskusijos iš žmogaus teisų klausimus. Europos komisija 13 birželį pateikė trejas gairias ES įmonėms, kur kalbam apie verslą ir žmogaus teisės. Ten yra kalbama apie dragi principus. Tai yra pavardė žmogaus, kuris jungtinėse tautose parengė atitinkamą pranešimą. Vienose iš tų rekomendacijų kalbama apie naftos įmonės, kitose apie informatikos įmonės, trečiosiuose gairėse kalbama apie laikino įdarbinimo įmonės. Europos komisija visada parengdavo vidaus dokumentą apie tai, kaip Europos mažos ir vidutinės įmonės turėtų tuos principus taikyti dirbdamos e, Europos valstybėse. Taigi, darbas vyksta. Tos gairės nėra privalomos, nėra saistančios, bet faktas yra tas, kad spaudimas vyksta ir aš to džiaugiuosi. Europos parlamentas, parlamentas Ispanijos, parlamentas kitų šalių parlamentai vykdo tą spaudimą ir darbas tęsiasi. Dar Manęs laukia renginys, kur kalbėsim apie Kiniją ir turiu tikrai jūs palikti, turiu skubėti. Tai tiesiog džiaugiuosi galėjęs praleisti su jumis šį rytą. Dėkoju, pirmininkė. Ačiū, Stavros Lavrinidis. Tikiuosi, šis posėdis ir jums buvo praturtinantis. Ačiū, kad e, tiek plačiai jums kalbėjote apie žmogaus e, teisių padėtį ir politiką šioje srityje. O dabar galime keliauti prie kitos temos kalbėsime apie ES politiką tarptautinėje aplinkoje. Žodis ponui Teurman iš Kovom. In... Galėčiau galbūt tarti porą žodžių apie tai, kaip parlamente rengėmės žmogaus teisų taryboje ir generalėje Junktinių tautų asamblėje New York'e. Tai yra dvi institucijos ir sunku kartais pasakyti, ar tas darbas labai svarbus ar ne, bet galime pasakyti, kad Europos Sąjungai kaip tokiai reikia paramos. Reikia paramos Europos parlamentą, kai kalbama tarptautiniuose formuose. Europos parlamentas prieš vykdamas į Ženevą, dalyvauti žmogaus teisų taryboje, plenarinėme posėdėje priima rezoliuciją apie tai, kokie prioritetai mums yra svarbus ir apie ką reikės kalbėti kovo Ženevoje. Mes rengiamės labai rimtai šitiems renginiams, mes konsultuojame su pilietinės visuomenės atstovais ir valstybėmis narėmis ir stengiamės išsiaiškinti, ką jie mano apie jungtinių tautų struktūrų veikimą. Mes be abejo remiame uh, Europos Sąjungos delegacija e, jungtinėse tautose e, ir New York'e, Ženevoje ir New York'e. Mm, valstybės narės New York'e pasisako savo vardu ir turime e, pasakyti, kad ES atstovas kol kas dar neturi galimybės kalbėti ES vardu. Kalba valstybių narių atstovai. O valstybės narės susibūrė į darbo grupę taryboje, kohom. E, tai yra labai svarbi struktūra, kuri rengia diskusijas apie tai, kokie turėtų būti prioritetai, kokią formą juos įgyvendinti. Tai yra ta struktūra, kuri veikia tarptautiniu lygiu. Pas mus atvyko ponas Toirman, jis yra tos darbo grupės žmogaus teisų klausimų vadovas. Jis E, žino, kaip vidujei priimami sprendimai, žino, kaip vyksta tas darbas smulkiai. Labai pagerėjo šios grupės darbas pastaruoju metu ir turbūt džiugu yra tai, kad jūs dirbate Briuselėje, čia gal paprasčiau parengti vairias politikas. Esu dalyvavusi viename ir dviejose kohom posėdžiuose. Labai svarbu, kad diplomatai atstovauja įvairioms valstybėms ir čia svarbu, kad diplomatai turėtų tam tikrą supratimą, juk svarbu yra rasti bendrą europinę poziciją, ne tik ginti nacionalinius interesus ir žmogaus teisų prioritetus. Taigi mes matėme, kad mums yra svarbu, diskusijoms su jumis yra svarbu išklausyti poną Torman apie tai, kaip veikia kohom, ką dirba šiuo metu kohom. Ir paskui kolegos sugrįžę namo galės toliau kalbėti apie tai, kas svarbiausia yra žmogaus teisų gynimus ir tie galvot apie tarptautinę aplinką. Žodis ponui Toirman. Prašom pristatyti kohom darbą. Thank you so much. Um... Dėkoju, ponė pirmininkė. Man e, tenka didžiulė garbė ir, ir, ir džiaugiuosi, kad galiu dalyvauti šiandieninėje konferencijoje Man atrodo, kad yra labai svarbu kalbėti apie žmogaus teisų politikos įgyvendinimą ir, ir tą įgyvendinimą per visas ES institucijas su nacionaliniu parlamentu e, pagalba. Aš, būdamas tarybos žmogaus teisų darbo grupės pirmininkas, E, glaudžiai bendradarbiauju su kitomis ES institucijomis ir, pavyzdžiui, su jūsų žmogaus teisų pakomitečiu ir su nacionaliniais parlamentais. Ir esu e, tikras, kad visi turi dalyvauti, svarbu, e, dalyvauti e, rengiant tokias, tokią politiką, kuri gerbtų žmogaus teises. E, manęs paprašėte pakalbėti apie mūsų darbą jungtinėse tautose ir kitose daugiašaliuose forumuose. Norėčiau čia pabrėžti tris dalykus. E, galbūt šitą pasakysiu ir apie kohom vaidmenį. E, mes dabar bandome patobulinti savo darbą daugiašaliuose forumuose, pavyzdžiui, jungtinėse tautose. Ir taip pat mes kalbame apie Europos parlamentų ir nacionalinių parlamentų vaidmenį, kalbant e, ir jo stiprinimą. Kohom yra e, Europos Sąjungos e, darbo grupė, kuri buvo įsteigta 1987 metais. Mes bendradarbiaujame su jungtinėmis tautomis, tai yra parengiamoji darbė grupė, mes rengiame visą medžiagą užsienio reikalų ministrų tarybai ir e, bendradarbiavame glaudžiai su e, Europos komisija. Kai yra kalbama apie užsienio reikalų politiką taryboje, ypač kalbama, kalb, kal, ir ypač kai kalbama apie žmogaus teises, tai tuomet yra labai svarbu, kad būtų ES atstovas atitinkamose tarptautinėse institucijose. Ir e, todėl mes dabar visose parengiamosiose institucijose užsienio reikalų taryboms dirbame ir, ir pirmininkaujame. Ir e, mūsų grupėje pirmininkavimas nesikeičia, nerotuoja. Ir mes rengiame dialogą dėl žmogaus teisų, stebime situaciją ir, ir taip pat yra labai svarbu, kad mūsų su mumis glūdžiai bendradarbiautų valstybės narės, kad jų e, veikla būtų matoma. E, mūsų veikla labai padažnėjo. E, Tuomet, kai buvo įsteigta mūsų darbo grupė, mes susitikdavome tik du kart metuose, kai kuomet reikdavo pasirenkti uh, E, posėdžiam Ženevoje ir New York'e, o dabar mes susitinkame žymiai dažniau. Tai yra kaip ir Nulatinė darbo grupė, mes bendradarbiavame su nulatiniu užsienio reikalų komitetu, e, taip pat ir įgyvendinantės žmogaus teisų strategiją. E, Ženevoje įvyko susitikimas su ES ambasadoriais ir tokiu būdu buvo pasi, rengiamasi jungtinių tautų atitinkamai sesijai. Kohom e, kelia žmogaus teisų klausimus išor, ES išorės politikoje. Ir, bet mes kalbame tik apie išorės politiką, užsienio politiką, išorės veiksmus, mes neturime įgaliojimų kalbėti apie vidaus e, politiką ar situaciją žmogaus, e, žmogaus teisų situaciją valstybėse narėse. E, tačiau mes per ilgalaikę savo patirtį pasa, pastebėjome, kad išorės aspektas ir vidaus aspektas darosi vis svarbesnis, ypač kalbant apie mūsų dvišalį ir daugia šalį bendradarbiavimą. Taip pat turiu paminėti, kad pastaruoju metu mes labai daug dirbame derantis dėl ES žmogaus teisų strategijos ir veiksmų plano. Tas veiksmų planas ir ta strategija buvo patvirtinta praėjusiais metais Ir būtent šioje situacijoje mes matome, kokį svarbų vaidmenį vaidina valstybės narės, ne dėl to, kad jos turi priimti sprendimus su bendru sutarimu, bet dėl to, kad mums reikia valstybių narių aktyvių veiksmų, e, kad galėtume įgyvendinti ES žmogaus teisų e, politiką. Ir taip pat mes turime kalbėti apie naštos pasidalinimą, atsakomybės pasidalinimą, kad ji tektų ne tik Bruselį, bet ir e, kad būtų vienodai paskirstyta Europos Sąjungai. Kalbant apie jungtinės tautas, norėčiau pasakyti, kad ES e žmogaus teisų strategija, kuri buvo patvirtinta praėjusiais metais, yra kalbama apie e, daugia šalius formus ir žmogaus teisų vaidmenį juose. Taigi mes darome viską, kad būtų e, stebima, kaip e, įgyvendinama šita strategija. Mes glaudžiai bendradarbiavame su žmogaus teisų taryba. E, ten sprendžiame žmogaus teisų klausimus. Esminiai klausimai mums yra specialaus įgaliotinio žmogaus teisėms nepriklausomumas, Taip pat e, žmogaus teisų universalumas. Mes, aišku, galime tobulinti savo darbą e, jungtinėse tautose, ypač žmogaus teisų taryboje, buvo e, pritaikyti strateginiai veiksmai, e, ypač e, praėjusiais metais, kuomet buvo planuojama metinė veikla ir taip pat ir generalinė asamblėja e, glaudžiai bendradarbiauja su Kohomi, vyko bendras e, posėdis Ženevoje šių metų sausio mėnesį. Mes e, nustatome, kokie yra mūsų prioritetai ir mes rengiame strateginį dokumentą, kuris paskui patenka į užsienio reikalų ministrų tarybą. Taigi mes kiekvienai žmogaus teisų tarybai parengėme e, tokius kaip ir esminius klausimus, esminius punktus, e, rengėme galimas iniciatyvas, mes esame prisėmę, e, daug, inici, inicia, inicijavę daug svarbių iniciatyvų, bendradarbiaudami su valstybėmis narėmis. Mūsų veikla leidžia mm, generalinėje asamblėje e, kelti prioritetinius klausimus. O e, ir, ir ten, pavyzdžiui, svarstame tokius e, klausimus kaip Sirijos, Birmos, Mienmaro ir panašių valstybių. Taip pat E, kalbame tokiamis svarbiamis temomis kaip vaikų teisės, kaip religijų laisvė ir tikėjimo laisvė. Taip pat kalbame apie moterų padėtį, nes yra jungtinių tautų e, svarbus e, skyrius ar svarbi institucija, kuri būtent skiria dėmesį lyčių lygybei ir moterų teisėms. Mes Iš savo patirties žinome, kad reikia bendradarbiauti dvišalių pagrindų su atitinkamomis šalimis. Taip pat skiriame daug dėmesio situacijai Baltarusijoje. Taip pat rengiame poziciją, pavyzdžiui, dėl privačių karinė, karinių saugumo įmonių. E, taip pat e, reikia nepamiršti ir situacijos Europos Sąjungoje, ypač prie e, sienų. Thank you. I'm looking at the time and I have Aš žvelgiu į laikrodį ir matau, kad man liko 20 sekundžių, todėl labai skubu. Norėčiau pasakyti kai ką iš savo patirties, iš bendradarbiavimo su Europos parlamentu e, ir bendradarbiavimo su nacionaliniais parlamentais. Kaip jau minėjau, Europos e, parlamentas skiria didelį dėmesį žmogaus teisėms ir žmogaus teisų klausimui daugia šaliuose E, forumuose. E, Europos Sąjungoje vyriausiai galiotinė e, mažiausiai du kart metuose lankosi Europos parlamente ir mes kohom taip pat dirbame šią linkmę ir tai yra vienintelė tarybos darbo grupė, kuri po kiekvieno savo susitikimo informuoja ne tik nevyriausybinės organizacijas, bet ir Europos parlamento sekretoriatą, kad būtų žinoma aktuali situacija. Kalbant apie Europos parlamento vaidmenį, sprendžiant žmogaus teisų klausimus, tai e, tas vaidmo yra tikrai didžiulis. E, Europos parlamento rezoliucijose keliami svarbus klausimais, klausimai ir e, taip pat e, Europos parlamento diskusijos tiek plenarinėje sesijoje, tiek jūsų pakomitetyje. Pakomitetėje taip pat prisideda prie šio proceso. Europos parlamento vizitas į žmogaus teisų tarybą Ženevoje taip pat yra labai svarbus dalykas. E, ir taip pat, aišku, yra svarbi jūsų veikla bendraujant su trečiųjų šalių atstovais. Mes taip pat matome, kaip Europos parlamentas palaiko mus. Pavyzdžiui, galiu pateikti pavyzdį. E, pavyzdžiui, sprendžiant LGBT teises žmogaus teisų taryboje, e, pavyzdžiui, ypač aktualus yra Pietų Afrikos klausimas e, ir kad šiuos klausimus taip pat sprendžia e, ir Europos parlamentas. Ir jis kelia tos klausimus bendraudamas su Pietų Afrikos parlamentu, tai yra taip pat svarbus dalykas. Na ir paskutinis dalykas yra labai svarbu, kad pilnai būtų naudojamas žmogaus teisų atitinkam politikos priemonėmis ir reikia ne tik suteikti politinę paramą, bet ir padaryti tą žmogaus teisų politiką matomą. Todėl e, tokie klausimai Europos parlamente vaidina svarbu vaidmenį ir mes manome, kad e, tokie reguliarų susitikimai prisideda prie, taip pat ir prie mūsų darbo. Taip pat yra svarbus ir susitikimai su nacionaliniais parlamentais, kur galima pasikeisti nacionalinę patirtimį, e, kalbant apie žmogaus, ES žmogaus teisų politikos įgyvendinimą e, apskritai ir daugia šaliuose forumuose. Iš savo pusės galiu pasakyti, kad yra labai svarbu, kad visos diskusijos dėl ES e užsienio reikalų politikos e, nepamirštų svarbaus komponento žmogaus teisų e, strategijos įgyvendinimo. Ir ta ES žmogaus teisų strategija pabrėžia, kad šis rytis yra bendros atsakomybės rytis tarp ES ir valstybių narių ir yra labai svarbu, kad tiek visa ES, tiek atskiros valstybės narės nuolat keltų žmogaus teisų klausimus um, dvišaliuose dialoguose, taip pat ir aukščiausio lygio dialoguose. E, mes jau matome, kaip ES ir valstybės narės laikosi šio įsipareigojimo, bet čia galima nuveikti dar daugiau. E, ES žmogaus teisų strategijoje ES įsipareigoja taip pat gerbti žmogaus teises ir e, ES viduje. Svarbus klausimas yra, kaip mes galėtume nuolat vertinti ir prižiūrėti šią politiką. Todėl yra rengiamos atitinkamos ataskaitos. Yra daug temų, kurias aš galėčiau aptarti su jumis ir kurios yra svarbios mūsų ateities darbui. Dėkoju. Dėkoju, ponė Toirman, už tokį išsamų pasisakymą. Dabar žiūriu į Jūs. Man atrodo, kad e, ponas Toirmanas kėlė labai svarbius klausimus ir mums būtų labai įdomu išgirsti iš Jūsų nacionalinių parlamentų atstovų, kaip jūs e, prižiūrite savo užsienio reikalų e, ministerijos darbą, e, jos veiklą KOHOM darbo grupėje ir dėrybose su jungtinė tautų atitinkamomis organizacijomis Ženeva ir New York'e. Kas norėtų pasisakyti? Galbūt dar turėčiau pridurti prie to, ką pasakė ponas Toermanas, kad kai mes su savo delegacija lankėmės Ženevoje, man pavyzdžiui buvo uh, keista išgirsti iš daugelio diplomatų, kurie dirba tiek ES, tiek už ES ribų, kad e, yra labai svarbu, kad politikai dalyvautų daugia šaliuose forumuose ir domėtųsi, ką e, veikia diplomatai. Taigi, mūsų domėjimasis yra sveikintinas, todėl aš norėčiau ir jūs paskatinti, kai jūs E, nacionalinių lygmenių e, sprendžiate žmogaus teisų klausimas, nuvykti e, į tokius, tokias organizacijas kaip jungtinių tautų atitinkamas, atitinkamas institucijas ir pasidomėti tą veiklą. Ir taip pat galiu pasakyti, kad čia Briuselėje E, mus labai palaiko e, jungtinių tautų žmogaus teisų atstovas ir mes tuos specialiuosius pranešėjus taip pat kviečiame į susitikimus ir tai padeda mums formuoti mūsų žmogaus teisų politiką ir aš galiu tik pasidžiaugti, kad e, praėjusiais metais ES skiria daugiau lėšų siekdama paremti jungtinių tautų veiklą kad jie turėtų daugiau nacionalinių pareigūnų ir galėtų daugiau nuveikti. Ir manau, tiek nacionalinėme, tiek Europos lygmenyje mes turėtume palaikyti tuos pareigūnus, nes būtent jie e, teikia mums ataskaitas ir mes turėtume savo politiką grįsti taip pat jų žiniomis ir jų požiūriu. Taigi, kas norėtų pasisakyti? Patiu. Yes. Uh, actually, I give you the... Aš norėčiau teikti jums žodį, bet nematau jūsų pavardės, kad galime prisistatyti, gerbiamas kolega. Jina Marlin Farrugia, mil parlament ta Republika ta Malta. Pone Farrugia, esu Maltos parlamento narė. Mes visi suprantame ir pritarėme tam, kad uh, Kai žmogus gimsta, jis turi gyventi oriai. Žmogus gimdamas atsineša žmogaus teisės, bet taip pat ir pareigas bei atsakomybę tam tikrą. Žmogaus e, teisės dėja kartais e, likti tik tai popierėje teorinėmis, jeigu mes to konkrečiai neįgyvendiname. Daug kalbų išklausiau daug skaičiau šiuo klausimu, manau, kad ir jūs šį klausimą, šiuo klausimu atidžiai domitės. Manau, kad žmogaus teisų nesilaikymo problema turi būti išspręsta institucijų. Kaip jau buvo pasakyta, NVO turi būti paskatintos, padrasintos pilietinė visuomenė taipogi Žmonės taip pat turi žinoti savo pareigas bei prievolės. Na, o čia reikėtų pradėti darbą nuo konkrečių asmenų, nuo žmonių. Reikia stiprinti mūsų šalių švietimo sistemą šiuo klausimu. Mokymo programos e, mūsų šalise taipogi turėtų būti adaptuotos atitinkamai tam, kad e, žmonės nuo pat tam, kad Europos piliečiai nuo pat e, vaikystės, jaunystės būtų susipažinę su šiomis teisėmis. Tos teisės turi būti įgyvendinamos, jas, su jomis turi būti susipažinę visi. Žmonės turi, būti, turi žinoti, kokios yra jo teisės, taipogi kokios yra prievalės ir kad tai yra neatsiejama jo gyvenimo dalis. Mes turime suprasti, žmonės visi turi suprasti, kad kiekvienas žmogus turi būti gerbiamas, jo rumas turi būti gerbiamas, bet taip pat reikėtų pagalvoti ir atein, apie ateinančias šali, e, kartas, atsiprašau, reikia užkirsti kelią ateinantiems žmogaus teisų pažeidinėjimams. Tie naujieji mūsų e, vadovai, valstybių vadovai e, nuo pat vaikystės turi būti atitinkamai auklėjami, tarkime, stipendijų pagalba, turi būti šviečiami jie. Reikia šios problemos imtis e, iš esmės. Dėkoju visiems kalbėjusiems bei dar norėčiau pasakyti, kad e, mūsų požiūris yra daugiau makro požiūris, e, tokiau ilgalaikis požiūris, bet reikėtų taip pat ir to mikro požiūrio, reikėtų ir to labiau trumparegiško požiūrio kars nuo karto, nes e, reikia vaikus mokyti tam, kad jie ateityje kurtų geresnį pasaulį. Ačiū. Thank you very much for making a plea. Dėkoju uh, už šį pasisakymą apie žmogaus teisės, apie švietimą žmogaus teisų srityje. Skaičių neturiu, tačiau žinau, kad yra daug programų, kurios yra finansuojamos pagal išorės veiksmų programas E, siekiant skleisti demokratiją, žmogaus teisės. E, ta finansavimą teikia Europos Sąjunga. Grįžtama prie to, ką sakėte pradžioje, norėčiau iš tikrųjų pritarti Jums, kad kiekvienas asmuo turi turėti jam numatytas teisės, bet jis kartu turi laikytis ir jam tenkančių pareigų, laikytis įstatymų. Prieš kurį laiką vyko diskusijos ir galėčiau čia ponui Torman užduoti klausimą šią temą. Vyko diskusija dėl žmogaus teisių. Ir jungtinėse tautose vyko labai kieta diskusija tarp ES valstybių ir kitų valstybių. Ta diskusija buvo labai filosofinė. Buvo sakoma, kad žmogaus teisės turėtų turėti tie žmonės, kurie atlieka jiems tenkančias pareigas. Ir man pasirodė, kad čia yra puolama pati žmogaus teisų koncepcija. Žmogaus teisės priklauso kiekvienam E, kas yra žmogus, kiekvienas žmogus jas turi, išskyrus tais atvejais, jūs ribojamos, kai padaromas nusikaltimas. Ir žmogaus teisų tarybos darbuotojai šis klausimas tebėra aktualus. Norėčiau išgirsti, ką jūs manot, ponė to ir manai, ar grįžtama prie tų diskusijų, ar problema yra iš esmės išspręsta. Thank you so much. Um, on the question, as you mentioned. Dėkuoju kad dėl švietimo žmogaus teisų srityje, dėl kitos veiklos. E, aš irgi dabar skaičių neturiu, bet kolegos yra informuoti. Apie tai ir galėtų pateikti detalesnį informaciją. Aš manau, kad iš tikrųjų veiksmų planas čia yra labai svarbus. Mes bandom vykdyti visą eilę veiklos ES ruošios ribų žmogaus teisų srityje. Didžiausias darbas turi būti padaromas kiekvienos šalies lygmenių. Mes galime teikti techninius patarimus, mes galime paremti vietos pilietinės organizacijas, galime paremti vyriausybių pastangas, stiprinant instituciją žmogaus teisių įgyvendimo srityje. Bendrai kalbant, Būtina taip pat verti, remti ir švietimo sritį, tai yra iš tikrųjų labai svarbu. Viso, visais lygmenimis tas švietimas yra labai svarbus. Visa eilė specifinių programų jau egzistuoja, jos skirtos moksleiviams ir kitiems. Um, aš studijavau Europos Sąjungą ir paskui už jos ribų ir visais atvejais buvo galima rinktis programas, kur buvo galima studijuoti žmogaus teisų klausimus. Vyko visai lė veiklos projektų įvairiuose regionuose, siekiant supažindinti besimokančius su žmogaus teisų veikla įvairiuose srityse. Kai dėl teisų ir pareigų, teisų ir atsakomybės. Tai yra ta diskusija, kuri keletą kartų praeitie yra kilusi. Tačiau dabar nebe, čia nebėra ta diskusija, kuri tęsusi labai aktyviai. Šis klausimas e, labiausiai iškilo tada, kai buvo minimos metinės žmogaus e, teisių deklaracijos. Dabar pagrindo tai diskusijai kaip ir nebėra. Tačiau Jeigu diskusija buvo, tai reiškia iššūkis tebelieka, nes žmogaus teisų ne visi klausimai lieka išspręsti, nes kvestionuojama žmogaus teisų universalumo pobūdis. Kad dėl veiksmų per pasaulius 10-15 metų matėme, kiek buvo ratifikuota susitarimų žmogaus teisų srityje. Pažanga yra didžiulė, jeigu pažiūrėtume į tą kiekį ratifikuotų sustarimų. Tačiau, kaip jūs sakote, daugelie šalių tebelieka rimtų žmogaus teisių pažeidimų atveju. Išsakom įvairūs politiniai argumentai, kuriais bandoma nuginčyti žmogaus teisių universalumą. Tad turime laikyti savo pozicijos labai tvirtai. Svarbiausias dalykas yra toks. Kiekvienas veiksmas, kurį atliekame kaip ES valstybės ar, ar, ar ES, turi įtakos žmogaus teisų padėčiai visoje srityje, taip turi padė, įtakos padėčiai visoje šalyje, padėčiai žmogaus teisų gynėjams toje šalyje. Būtina ir toliau tęsti veiksmus, kad žmogaus teisų universalumas būtų išsaugotas. Dar vienas dalykas dėl žmogaus teisių. Veiksmų planas žmogaus teisėms ir demokratijai apims eilę nuostatų ir pareigojimų ES valstybėms narėms. ES turi imtis lyderystės, kad būtų galima gyveninti žmogaus teisių svarbiausius principus. ES jau yra atlikusi tam tikrus veiksmus, yra prisėmusi tvirtus įsipareigojimus atlikti labai rimtus veiksmus ar numatyti gairias įvairioms politikams, įvairioms politikoms veiksmų plane. Visos valstybės narės įsipareigoja vystyti nacionalinius veiksmų planus, kurie būtų nukreipti žmogaus teisų įgyvendinimo kryptimi. Tikslas būtų toks, kad visos valstybės narios būtų parengtusios savo planus iki metų pabaigos. Kai kurios valstybės jau šitą darbą yra atlikusios, o dar kitose valstybėse tas darbas tebe vyksta ir rezultatų sulauksim vėliau. Aktyvesnis ES dalyvavimas šiame darbe būtų sveikintinas dalykas. Ačiū. Thank you. Further... Dėkoju. Ar dar yra norinčių pasisakyti? Uh, wrong... Galbūt aš neteisingai vertinu, bet jūs nenorite uh, pasisakyti Nes galbūt, kai jūs nacionaliniu lygiu savo parlamentuose aptarinėjate, kokia yra jūsų vyriausybių politika rengdantis jungtinių tautų e, posėdžiams, galbūt jūs net nevertinate tos politikos, galbūt aš neteisingai vertinu, aš noriu jūs paskatinti kalbėti, nes taip matau, e, E, noriu pasakyti, kad e, ankstesnėje sesijoje mes girdėjome iš pilietinės visuomenės atstovų, kaip yra svarbu e, kalbėti apie žmogaus teisų padėti tokiose šalise kaip Kinijoje ir Rusijoje. Rusijoje vyko labai žiaurus, e, žiaurus atsitikimas, kai e, teisininkas buvo sumuštas iki mirties kalėjime, čia žymi Magnitskio byla, ir turėtų ir valstybės narės kelti klausimą, kas už tai yra atsakingas. Ir valstybės narės turėtų e, sekti tokius įvykius ir reikalauti, kad žmonės, kurie yra atsakingi už uh, E, tokius atvejus, pavyzdžiui, kai žmogus nužudomas kalėjime, e, kad jiems būtų taikomos atitinkamos sankcijos, e, ribojamos, pavyzdžiui, jų turtas Europos Sąjungoje. Aš norėčiau pasakyti, kad kohom darbo grupėje, kur valstybės narės e, e, sprendžia tokius klausimus ir kai aš uždaviau joms klausimą, tik viena valstybė narė pasisakė tuo klausimu. Manau, kad e, politiniai diplomatai e, turėtų su jumis bendradarbiauti nacionaliniu lygmeniu. Ir jeigu taip vyktų, tai tuomet jūs galėtumėte padaryti daugiau spaudimo diplomatams atitinkamai vykdyti politiką. Nematau jūsų pavardės, gal jūs galėtumėte prisistatyti, prašau. E, jums pirmą suteikiu žodį. Grazie, grazie Presidente, anche per... Ačiū. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju taip pat už šį pirmiktinį pakvietimą pasisakyti. Italijos parlamentas žmogaus teisų teisėmis tiek Italijoje, tiek už Italijos ribų labai intensyviai dirba, tiek aukštuosiuose, tiek žemuosiuose rūmuose turime žmogaus teisų komitetą. Dalyvaujame taip pat ir Europos institucijų veikloje. Aš pats esu Europos tarybos delegacijos žmogaus teisėms narys. Ir visai neseniai kaip tik Rusijos žmogaus teisų pažeidimas, pažeidimų atvejai aptarti ir mūsų šalis, kaip ir kitos šalis, įsipareigojo jungtinėse tautose Ženevoje imtis tam tikrų veiksmų. Na, o štai dabar turime nuo praėjusio pavasario, tiksliau nuo pavasario, naują parlamentą. Jam pirmininkauja žemiesiams rūmams pirminkauja ponia Baldrini. Ir ji savo viešose pasisakymuose yra pasisa pasakiusi, jog užsienio politika ir vidaus politika turi dėrėti tarpusavyje. Tarp šalių, tai pačiose šalyse tai turi dėrėti, bei taip pat tai turi dėrėti tarp, tarp valstybių narių. Mes juk turime aiškiai parodyti, kad ES pageidauja žmogaus teisų laikymosi ir tose šalise, kuriuose tai nėra daroma, taipogi žmogaus teisų reikia laikytis ir mūsų ES šalise prieš prikišamai kažką tai nurodant kitoms šalims. Mūsų parlamentas šalies viduje pradėjo patikrinimo akcijas, taip pat e, teisės aktai buvo atitinkamai pakoreguoti. Aš čia kalbu konkrečiai apie įkalinimo įstaigų atvejais, apie LGBT atvejais. Esame numatę patvirtinti, patvirtinti įstatymą kovos su homofobija ir transfobija. Taip pat priimsime įstatymą dėl smurto prieš moteris, kovos su smurtu prieš moteris. Dar ir kitų klausimų taipogi esame numatę. Norėčiau dabar sureaguoti tai, ką sakė ponas Tojermanas savo pasisakymę. Imigracija, žmogaus teisės, sienos, sienų kirtimas. Tikimės, kad šioje srityje ES prisijims bendrų ir tarpusavien neįsiskiriančių įsipareigojimų. Juk čia ypatingai reikalinga parama toms šalims, kurios turi išorės sienų ir kurios susiduria su dideliais imigracijos rautais. Dar kitą dalyką norėčiau pabrėžti. Labai didelis dėmesys kreipiamas tam netitikimui, nederėjimui Man atrodo, kad kartais tai yra daroma tiesiog dėl savo gero įvaizdžio, o ne, dėl, o ne nebesir, nesirūpinant dėl žmogaus teisų pažeidimo e, valstybėse narėse ir už jų ribų. Mano manimu, svarbiausia mums turėtų būti ne mūsų įvaizdis, ne mūsų patikimumas, bet užtikrinti žmogaus gyvybės apsaugą. Labai dažnai Europoje, Europoje kalbama apie vertybės. Man atrodo, kad žmonių gynimo srityje vertybės yra labai svarbios. Žmogaus teisės yra konkrečiai susijusios su kančiomis, kurios patiria tam tikri žmonės. Nereikėtų to pamiršti. Na ir dabar kitas aspektas yra susijęs su tuo, kaip mums pavyksta konkrečiai įveikti. Na, šiandien po pietų dar apie tai teks kalbėti. Kalbėsime, ko gero, apie sankcijas, kurias ES galėtų pritaikyti išorės partneriams bei savo pačios viduje. Šiuo klausimu, ką galėčiau pasakyti, žmogaus teisės keičiasi taipogi žmogaus teisų situacija keičiasi, nes e, pilietinė visuomenė pripažįsta dabar tam tikrus moralinius klausimus, moralinius principus. Na, o tai šiame kosmopolitiškame kosmopolitiškoje aplinkoje labai svarbu yra. Reikia galvoti apie tą abipusi tam tikrų principų pripažinimą, ne vien tik tai apie sankcijas galbūt nereikėtų vien tik tai prie vertikalių klausimų likti, reikėtų ir horizontalių e, taip pat aspektų čia nepamiršti. Dėkoju toliau ponas Nikoleti ir yra dvi, du kolegos pavardę Gomes. Vienas kolega iš Ispanijos parlamento, ponas Gomes dėl Serna ir Aseros, ir yra Ana Gomes, e, Europos parlamento narė iš Portugalijos. Prašau, ponė Gomes. Eh, yo quisiera hacer dos consideraciones. Ačiū. Aš norėčiau porą pasiūlymų išsakyti. Pirmiausia, dėl valstybių narių vyriausybių veiklos įgyvendinant žmogaus teisės. 2008 metais Ispanijos vyriausybė patvirtino žmogaus teisų planą. Ir štai šių metų pabaigoje vyriausybė siūlo pateikti kitą planą dėl žmogaus teisių. Jo tikslas būtų papildyti e, konstitucinę teisinę bazę e, žmogaus teisių srityje. Šio įstatyminės bazės papildymo tikslas būtų toks. Visi teisės aktai turėtų atspindėti e, žmogaus teisų planą tiek vidaus politikos, tiek išorės politikos srityje. Buvo paminėtas Magnitskio atvejs. Šis žymus Rusijos advokatas buvo nukankintas, mirtinai nukankintas viename iš Rusijos federacijos kalėjimų. Šio advokato Magnitskio atvejis buvo nagrinėtas įvairiose tarptautinėse institucijose. Aš taipogi dalyvavau ir rengiau netgi posėdį šiuo klausimu. Ir tikrai gana jautriai institucijos sureagavo į, įvairiausios institucijos sureagavo į šį atvejį. Net jeigu pažiūrėtume už ES ribų, JAV kongresas labai jautriai ir aktyviai sureagavo į šį klausimą. Taipogi ir Jungtinės karalystės parlamentas e, bei netgi mūsų Ispanijos parlamentas e, labai jautriai sureagavo į šį atvejį, netgi susitiko su Magnitskio atstovais. Tačiau labai gaila, kai kuriuose valstybėse narėse nebuvo pageidauta imtis jokių veiksmų. Aš norėčiau tiesiog sužinoti, kaip yra su valstybių narių solidarumu šioje srityje, nes labai kartais e, konkrečių valstybių narių interesai nusveria prieš e, žmogaus teisės. Dėl konkurencijos E, tartautinėse rinkose reikėtų vienodai visiems laikytis e, žmogaus teisų ir reikalingas net tam tikras solidarumas tarp valstybių narių šiuo klausimu. Na ir dabar antras klausimas, apie tai jau kolegos kalbėjo šiandien ryte. Tai yra žmogaus teisų apsauga pačiose valstybėse narėse, pačioje Europos Sąjungoje. Aš e, čia nekalbu apie kažkokius tai e, nelegalius įkalinimus ar kankinimų atvejus. Ne, aš kalbu apie tam tikrus e, susistemintų žmogaus teisų pažeidimo atvejus valstybėse narėse. ES remiasi politiniu pluralizmu ir būtent jis garantuoja demokratiją Europoje. Europoje egzistuoja atvira ir laisva visuomenė. Na, o šios atviros visuomenės priešai visuomet buvo ir bus totalitarizmas bei radikalūs judėjimai, tie nedemokratiniai judėjimai. Šioje srityje man čia kai ko trūktų. Tarkime, šio aspekto trūksta veiksmų planuose. Ką darytume Europos Sąjungoje, jeigu iškiltų tam tikros politinės partijos, kurios vadovaujasi totalitarizmo idėjomis arba radikaliomis nacionalistinėmis idėjomis. Būtent tos partijos kelia pavojų pluralistiniai demokratijai. Na, be jokios abejonės yra ta grinoji, spontaniškai besibūrenti pilietinė visuomenė, Ir taip pat dar yra NVO nevyriausybinės organizacijos, kurios e, savo pačių interesams tarnauja. Nereikėtų pamiršti šių dalykų. Ana Gomeš. Dėkoju. Dabar žodis teiksiu Anai, Anai Gomeš, Europos parlamento nariai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau sureaguoti į tai, ką pasakė mūsų kolega Havon Haregi, kad labai svarbu e, žiūrėti, koks yra įmonių vaidmuo e, vykdant verslą, kaip pažeidžiamos žmogaus teisės. Čia mes turime kalbėti apie bendrą įmonių socialinę atsakomybę ir mes tą nulat pabrėžiame čia Europos parlamente. Bet iš tiesų čia ir nacionaliniai parlamentai galėtų kažką nuveikti ir aš norėčiau kreiptis į jūs, apeliuoti į, dėl to, kad, kad būtų patvirtinta anta konvencija, e, reikia e, atitinkamų teisės aktų nacionalinių lygmenių e, kad būtų išspręstos tos problemos, kad būtų skatinama įmonė, įmonių socialinė atsakomybė. Man atrodo, kad mes dabar e, matome naują lygį, kai plinta korupcija ir tuo pačiu pažeidžiamos žmogaus teisės, kad tarsi būtų užslepta ta korupcija. Ir šitos dvi problemos jos veina iš vien daugelįje pasaulio šalių, pavyzdžiui, Angoloje šiuo metu e, didžiausi žmogaus teisų pažeidimai, įskaitant veiksmus e, prieš žurnalistus ir e, E, žmogaus teisų e, aktyvistais yra susijęs su tuo, kad bandos, bandoma užki, užkirsti kelią tam, kad e, tie žmonės informuotų apie korupcijos atvejus. Ir tokiu būdu taip pat yra pažeidžiamos žmogaus teisės, aišku, pavyzdžiui, deimantų kasyklose ir, ir panašiose įmonėse. Mes kalbame apie globalizacijos reiškinį, apie Europos Sąjungos, sąjungą krečiančią krizę ir mes matome, kad pavyzdžiui tokia šalis kaip Portugalija mano e, e, bando suvaržyti žiniasklaidos teises, kad žiniasklaida nekalbėtų apie, pavyzdžiui, žmogaus teisų pažeidimus Angoloje. E, Aišku, dauguma Portugalijos žurnalistų dėl krizės bijo pa prarasti darbą ir dėl to jie nesipriešina, bet tokie dalykai e, vyksta ir tai mes turime reaguoti. Toliau kalbant apie Magnitskio e, atvejį, tai yra labai svarbus dalykas ir E, todėl mes apie tai kalbame ir pranešime, kurį dabar rengiame dėl korupcijos ir žmogaus teisų. Ta pranešimą jau minėjo Barbara Lochbierer. Jis jau patvirtintas užsienio reikalų komitete, kitą savaitę bus svarstomas plenarinėje sesijoje, taigi mes turime žiūrėti, kaip e, atitinkamos teisinės nuostatas įgyvendinti nacionalinėme ligmenyje. E, ir aišku, E, kalbant apie Magnitskio bylą ir apie kitus panašius atvejus, svarbu vaidmenį vaidina Kohom, bet taip pat ir Europos išorės veiksmų tarnyba e, su e, vyriausiai galiotinė. Mes norime matyti daugiau skirtingų politikų, skirtingų sektorinių politikų koordinavimo ir kad tos politikos būtų siejamos su žmogaus teisų klausimais. Stavros Lambrinidis už tai atsakingas, bet uh, reikia to politinio jautrumo aukščiausiame lygmenyje. E, pavyzdžiui, nevyriausybinio organizacijų atstovai atkreipė dėmesį į tuos keturis žmonės, kurie įkalinti Bahreinę. E, o ką mes e, darome, kai matome, pavyzdžiui, kad Europos Sąjungos institucijos imasi veiksmų, kad būtų paleisti ES piliečiai, bet pamiršta e, kitus įkalintus asmenius. Pavyzdžiui, pagalvokime apie Etijopiją, apie e, Švedijos žurnalisto atveju, kas buvo padaryta, kad būtų e, išlaisvinti šimtai žurnalistų ir kitų žmogaus teisų aktyvistų, kurie yra įkalinti Etijopijoje, o tai juk yra svarbi šalis mums, nes tai yra E, svarbi šalis Afrikos Sąjungoje, tai yra svarbi e, mūsų partnerė Kotonų susitarime e, tarp parlamentinėje asamblėje. Tai yra šalis, kurioje, kurioje mes galime daryti įtaką, o mes nedarome nieko. Taigi mes turime integruoti žmogaus teisų klausimus, klausimus į mūsų kitas politikas ir aišku, Čia nacionaliniai parlamentai gali e, vaidinti svarbų vaidmenį. Ir baigdama norėčiau paminėti dvi sritis, e, kuriuose mes galime labiau bendradarbiauti su nacionaliniais e, parlamentais. Pavyzdžiui, kalbant apie ICC, pavyzdžiui, kalbant apie tokią partnerę kaip Kenija, toliau kitas pavyzdys, pavyzdžiui, mūsų gynybos politiką ir e, nepilotuojami orlaiviai. Aš pati dalyvavau e, atitinkamame vizite ir Afganistane ir mačiau, kad yra taikomi dvigubi standartai ir to nepilotuojamų orlaivių politika tai yra ne technologijų politika, tai yra tikslinis žudimas ir mes turime e, aiškiai pabrėžti, kad tai yra draudžiamas dalykas ir mes negalime leisti savo e, partneriams iš Amerikos vykdyti e, e, atitinkamus veiksmus šioje srityje kuomet yra pažeidžiamos pagrindinės žmogaus teisės. Dėkoju, Ana, o dabar norėčiau visiems priminti, kad 12.30 e, baigsis mūsų e, renginys. Vertėjai sutiko padirbti ilgiau 10 minučių, bet dar keturi kolegos nori pasisakyti, taigi e, viskas priklausys nuo to, kiek ilgai jūs kalbėsite. Jeigu ne visiems liks laiko pasisakyti, tai tuomet suteiksiu jums žodį popietinėje sesijoje. Pone Kristina Di Pietro iš Italijos. Grazie, signora Presidente. Eh, Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pateikti labai konkretų pavyzdį veiksmų, kurie galėtų būti atliekami žmogaus teisų srityje. Penkių žvaigždučių judėjimas senate pateikė darbo tvarkę, kuri yra laikoma kaip ir rekomendacija. Iš tų konkrečių rekomendacijos punktų tris galėčiau štai čia paminėti. Pirmiausia, reikia užtikrinti, kad kovos su nelegalia imigracija priemonės laikytųsi konstitucinių e, nuostatų bei bendruomenės įpročių. Be to, prieglopščio procedūros turi būti išsamei gyvendintos. Tie, kurie, ypač kas dėl trečio žmogaus teisų hartos, šartijos, atsiprašau, e, trečio straipsnio laikymosi. Reikėtų sustabdyti išsiuntimo praktiką, atsižvelgiant į teisingumo teismo sprendimą. Toliau, trečias dalykas, reikėtų realiai Dublino konvencijos situaciją pežiūrėti kokiose šalise, kokia praktika yra pateikus prieglopšio prašymą vienoje iš šalių. Pabėgėlių srityje suteikiamas prieglopsis pirmojoje šalyje. Yra paimami pirštų ant spaudai iš asmens asmo negali laisvai judėti Šengeno zonoje, gali likti tik tai toje konkrečioje valstybėje narėje, prie jo negali prisijungti atvykus šeima, jis negali dirbti, taigi tikrai e, sąlygos ne pačios geriausios. Dublino konvencija kritikavo Europos tarybą bei e, jungtijų, jungtinių tautų e, pabėgėlių komisariatas. Turime ambicingesnių tikslų siekti negu kad Dublino konvenciją. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį ponui Michael Severinski iš Lenkijos. Ja właściwie mam pytanie. Dėkoju. Norėčiau užduoti vieną klausimą. Yra žinoma, kad kad svarbiausia pagrindinė teisė yra teisė į gyvybę. Ir tai yra ta, tai teisiai yra keliama grėsmė, pavyzdžiui, tai yra medicininiai eksperimentai, moksliniai eksperimentai, e, jie pažydžia tą teisę, e, pavyzdžiui, visokie bandymai su žmogaus embrionais, e, transplantacijų atvejai. Arba tokių žmonių, kurie metų metus guli komoje atvejai E, juk dabar yra lengvinamos nuostatos dėl eutanazijos, tai neseniai atsitiko Belgijoje, todėl norėčiau paklausti, ar Europos parlamentas žada pradėti iniciatyvas, kurios padėtų stiprinti teisę gyventi, teisę į gyvybę, ypač e, kalbant apie mokslinius ir medicininius eksperimentus. Ačiū. Dėkoju, ponė Severinski ponas Lemet iš Vengrijos. Köszönöm a szót. Ahogy itt hallgatjuk egymást, hallgatjuk a... Dėkoju, mes išklausėme vieni kitų, išklausėme, ką veikia komisija, ką veikia komitetas ir manau, kad mes dabar turėtume užduoti klausimą, ką ES vis e, e, veikia, ką daro valstybės narės, kaip jos stiprina demokratiją ir, kaip, ir kokių yra konkrečių tos veiklos pavyzdžių. Taip pat turėtume ir privačiame sektoriuje, e, privačioje pramonėje e, siekti to, kad būtų laikomasi žmogaus teisių. Yra Europos Sąjungos piliečių, kurių teisės yra pažeidžiamas. Mes e, girdėjome, ką darė e, Junktinės karalystės žvalgybos, tai juk ir šitas šnipinėjimo skandalas, tai taip pat yra žmogaus teisų pažeidimas ir e, su, tuo, su tokiomis žmogaus teisų, su tokiais žmogaus teisų pažeidimais susiduria ne tik tai e, trečiųjų šalių piliečiai, bet ir ES piliečiai. O šitie klausimai nėra aiškiai keliami. Pavyzdžiui, e, nuolat kalbame apie tai, kad Rusijoje pažeidžiama žmogaus teisės, kad e, Rusija kankina savo piliečius, tačiau aš žinau, kad Libe komitetas Europos parlamente nagrinėja ir žmogaus teisų pažydimus Europos Sąjungoje. O tai taip pat turėtų turėti kažkokių pasiekmių. Aš manau, kad kiekvienas nacionalinio parlamento atstovas gali patvirtinti, kad parlamentuose nagrinėjami šitie klausimai. Dėkoju. Toliau e, norėčiau ponui iš Graikijos pasakyti, kad aš jums sukeisiu, suteiksiu žodį kitoje mūsų sesijoje po pietų, nes norėčiau suteikti žodį ponui Toerman, e, e, kad jis atsakytų. Ir, ir norėčiau, kad jūs pakomentuotumėte kolegės iš Italijos klausimą dėl pabėgėlių statuso. Manau, kad tai taip pat yra aktualus klausimas mūsų popietiniai sesijai, kai mes kalbėsime apie vidinės ir išorės politikos suderinimą. Pone Toerman. Dėkoju. Buvo iškelta visa eilė klausimų šioje diskusijoje. Ir be abejo, nuseklumas yra svarbus dalykas. Š, kalbant šią temą ir atsakydamas ponui Nikoletį, galėčiau pasakyti, kad jūs paminėjote labai svarbius dalykus. Jūs kalbėjote apie LGBT grupė priklausančios menų teisę. Čia svarbu nepamiršti išorės dimensijos, tačiau norėčiau pasakyti, kad dar šiemet mes parengėme naujas gairias susijusios su išorės veiksmais ir kalbame apie tai, kaip ES galėtų čia pagerinti savo veiksmus ir kaip galima būtų pagerinti LGBT asmenų teisių gynimą. E, šalis yra raginamos stebėti situaciją savo viduje ir kitose valstybėse narėse bei už ES ribų. E, buvo reikšmingas, reikšmingų poslingių šioje srityje valstybėse narėse. Mums tai iš tikrųjų yra dar viena priežastis e, laikytis savo nusistatyto kurso. Prieš keletą metų įvyko iš tikrųjų labai rimtų pasikeitimų. Europos žmogaus teisų teismas priėmė tam tikrus sprendimus, tai davė pagrindus įrasti tam tikriems teisės aktams. Ir dar šiemet vyko diskusija, dar mums rengiant gairės apie tai, kaip geriau e, pagerinti tikėjimo laisvės padėti e, mūsų šalyse. O dabar mes dirbame prie paskutinių gairių kaip ES galėtų padidinti savo įsipareigojimus žodžio laisvės srityje, kaip jie būtų galima geriau ginti ir kitur. Visa tai yra susijęs su mūsų patikimumu. Suprantu, kad ES patikimumas pats savaime negali atsirasti. Jis atsiranda tada, kai yra parodoma, kad ES veikia konkrečiai, kad yra taisyklės kovoti su pažeidimais, kad su jais kovojama ir kad yra rezultatų. Taigi visada turime pasižiūrėti, kokio geriausio požiūrio laikytis ir kaip geriausiai galima pasiekti rezultatų. Kartais užtenka iškelti klausimą diskusijoje, kartais tenka imtis diplomatijos, kartais reikia imtis labiau ilgesnės perspektyvos veiksmų. Ir svarbu kad e, visuomenė žinotų, kad jos teisės ginamos, svarbu, kad paramos sulauktų žmogaus teisų gynėjai. Mes turimtis ir politinių veiksmų, ir suteikiant finansinius resursus žmogaus teisų gynėjams, jeigu to reikia. Taigi mes turime nulatos vertinti tą poveikį, kurį turi žmogaus teisų padėčiai mūsų veiksmai. Mes Kartais turime tokių veiksmų, kurie padeda pasiekti pasikeitimų iš karto, nedelsint. Kai kuriais atvejais tenka e, šiek tiek e, daugiau laiko tam pasiskirti. Mes dirbame prie visų šių klausimų, pasikeitimų yra pasiekta, prie kai kurių kitų klausimų tenka padirbėti ilgiau, siekiant politinių pasikeitimų ar panašiai. Bet e, rezultatų yra pasiekiama. Mes manome, kad būtina turėti strateginį planą, E, ministrai turi diskutuoti apie tai, kaip reikėtų įgyvendinti e, šias numatytas gairias savo Liepos mėnesių sustikimo metu ministrai apie tai kalbėjo. Mm, užsienio reikalų taryboje buvo net sulaukta plojimo šio dokumento prieimimo proga. Ir aš tvirtai tikiu, kad lojalumas, solidarumas ir nuoseklumas valstybėms narėms turi padėti įgyvendinti uh, žmogaus teisų politiką. Būtent tai pasaraisiais metais šioje srityje padėjo pasiekti tokios didelės pažangos. E, mes dabar turime žiūrėti ir atskiras problemas, žiūrėti, kaip atskirais atvejais taikyti nusistatytas taisyklės. Turime bendradarbiauti tarp ES ir institucijų ir su nacionaliniais parlamentais bendradarbiavimas yra būtinas. Buvo užduotas klausimas, ar E, žmogaus teisių planas negalėtų būti susijęs su ekonominiais klausimais. Atsakymas būtų toks, čia mes kalbam apie išorės dimenciją. Tačiau be abejo, galima rasti sąsajų ir su ekonominiais aspektais. Šią popietę mes kalbėsime apie tai, kad yra didelių pasikeitimų susijusių su pagrindinėmis žmogaus teisėmis. Tie pasikeitimai susijęs su es veiksmais. Mes kadangi klausimas jau buvo iškeltas dėl to, kaip mes galime įsitikinti, kad žmogaus teisės yra įtrauktos ES visas politikas, kad jos įtrauktos į valstybių narių visas rytis, į vystomąją politiką, į prekybą ir taip toliau. Taigi, įsipareigojimai yra užfiksuoti, jie prisimti, yra aišku, kad žmogaus teisės turi būti į tai integruotos, į išorės veiksmus, į vidaus įvairias politikas veiksmų plane yra aiškiai pasakyta, kokiu specifiniu veiksmu reikia imtis, kad e, vidaus reikalų teisingumo sritis, prekybos ir eilė kitų žmogaus teisės būtų įtrauktos. Daugelį sričių taip ir yra. Daugelį vietų čia savo vaidmenį turi suvaidinti Europos komisija. Komisija yra įsitraukusi šios veiksmus ir su jie esame užmesgę glaudžią partnerystę visais tais mano minėtais klausimais. Esame įsitikinę, kad tas vaidmenį jau vaidins ir ateitie. Tai e, būsiu ir atsakęs į tuos klausimus, kurie buvo minėti daugiausiai. Ačiū. Tojerman. Dėkoju, ponė Tojerman. Baigiame e, rytinę sesiją. Šiandien e, visus jūs norėčiau pakviesti į pietus, kur mes jums pasiūlysime sumuštinių ir toliau savo darbą tęsime trečią valandą.